guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zur. Labadiena. Sveiki susirinkę biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Darbo atvarkė jums išdalinta, taip pat kont news e, jums yra išdalinta su informacija apie vertimo kalbas, darbo atvarkės pakeitimų liktai nėra. Dabar susisime trečią darbo atvarkės klausimą, 15 metų Olafo ataskaitą kovos su sukčiavimo tarnyba, noriu pasisveikinti su generaliniu direktoriumi Kessleriu ir Olafo vadovybės nariais. Mūsų pranešė yra kolegė Pitrova. Pone Kessleri, jums dabar steiksiu žodį iš karto prisistatymui arba pristatymui pranešimui. Ačiū. Avete ricevuto il... Eh, Sveiki Jūs tikriausiai visi esate gavę Olafo metinę ataskaitą. Ji pristatyta institucijoms, taip pat žiniasklaidai. Ta padarėme gegužės 31 dieną ir aš atvykau šiandieną, kad pristatyčiau ją jums. E, atnešėme popierinių variantų, e, kopijos yra prie įėjimo į salę. Turiu keletą minučių, kad galėčiau pristatyti Jums ataskaitą. Taigi paminėsiu tik svarbiausius dalykus, parodysiu keletą skaidrių, o dėl viso kito turime tekstą, daugiau negu 40 puslapių. Aš galėsiu atsakyti Jums į klausimus, kuriuos galbūt norės parlamento nariai man pateikti. Šiais metais kaip ir anksčiau, mes bandėme užtikrinti, kad pranešimas pateiktų kaip galima daugiau informacijos. Ir mes pateikėme naujų skaičių, kurie e, mūsų nuomonė gali būti įdomus nariams ir visiems mūsų partneriams. Mes uh, turime prievalę teikti ataskaitas, noriu aiškiai, pas, aiškiai pasakyti apie Olafo veiklą. Olafo ataskaita yra numatyta reglamente, kaip mūsų prievalė atsiskaitė apie mūsų veiklą pačių, tai yra atskaitomybės klausimas ir skaidrumo klausimas apie mūsų darbą, apie mus, bet taip pat tai yra ataskaita apie mūsų bendrą darbą su partneriais, ES institucijomis, taip pat valstybių narių atitinkamomis institucijomis, e, kovojant su sukčiavimu. E, yra informacijos ir apie tai mūsų ataskaitoje. Ir trečias svarbus dalykas Tai yra ataskaita apie sukčiavimo atvejus, sukčiavimo pažeidžiant ES finansinius interesus. Galime sakyti, kad egzistuoja e, trys uh, sritis, kurioms, kurios jums uh, turi būti įdomios. Trys sritis mūsų ataskaitoje. Pradėkime nuo pirmojo klausimo. Tai yra Olafo tyriamoji veikla. Dvi lentelės yra. Matote e, lenteles, e, keletą lentelių, tačiau e, dar pasakysiu, kad ataskaitoje popierinėme variante yra dar daugiau lentelių. Čia yra tik apibendrinimas. Jūs matote, kiek mes atlikome tyriamųjų veiksmų per, atė, per praėjusius aštuonerius metus pamatysite, kad pernai išliko mūsų veikla labai aktyvi. Dirbame panašiai per pastarosius e, ketverius metus, bet pastarėjai metai, pernai metai buvo rekordiniai. Kalbu apie e, baigtų tyrimų skaičių, 304 tyrimai buvo baigti, 250 2014 metais, pavyzdžiui, taip pat šiek tiek pernai išaugo pradėtų tyrimų skaičius ir išlaikėme aukštą skaičių, didelį skaičių rekomendacijų. Bet pasakysiu, kad ir dėl kitų priežasčių šie pastarėjai metai yra svarbus, įdomus ir matote informaciją skaidrės apačioje palyginome tyriamąją veiklą Olafo per ketverius metus prieš reorganizaciją ir ketverius metus po reorganizacijos. Kaip žinia, vyko Olafo vidinis reorganizavimas 12 metų sausio 1. Jis buvo baigtas ir mes dabar uh, galime palyginti ankstesnį ketverių metų laikotarpį su e, naujausiu ketverių metų laikotarpiu. Tai atsispindi lentelėje puslapio apačioje, skaidrės apačioje. Ir matote tam tikrus skaičius ir galima nesunkiai pastebėti skirtumus. Mes, pavyzdžiui, beveik padvidinome e, OLAF tyrimo pajėgumus per ketverius metus rekomendacijų skaičius po reorganizacijos sudaro 83 e, procentus e, daugiau negu per ketverius metus ankstesnėme laikotarpyje. Taip pat, jeigu žiūrėsime į baigtus tyrimus 23 procentais išaugo jų skaičius, 86 procentais daugiau pradėjome tyrimų ir atrinkome atvejus 57 7 procentais daugiau tokių atvejų, kalbame apie 5800 tokių atvejų, o atrinktų ir išnagrinėtų klausimų sėkmė priklauso nuo informacijos, kuri mus pasiekia, ne viską mes patys valdome. Galima pasakyti, kad Olafas E, dabar e, turi statistiškai nuoseklius duomenis ir pasiekė savo veiklos viršūnę. Taip e, dirbome nuosekliai ketverius pastarusius metus ir 18, 18 procentų sumažėjo trukmė mūsų tyrimų. Taip pat rekordiškai nedidelis darbuotojų skaičius, 422 darbuotojai dabar dirba pas mus. 60 36 puslapyje mm, ataskaitos mūsų pamatysite, kad 468 darbuotojai buvo 2009 metais, 443, 422 pernai. Turime mažiau išteklių žmogiškųjų, tačiau e, atlikome dvigubai daugiau darbų ir per trumpesnį laikotarpį. Kita skaidrė. Taip pat matote apibendrinimą. O e, pilnoje ataskaitoje pamatysite kur kas daugiau duomenų. Matote, kaip dirbome pirmoje lentelėje e, viršuje, matyti, kaip dirbome su nacionalinėmis teisės saugos institucijomis ir taip pat, kaip buvo e, nacionalinių tarnybų įgyvendinamos mūsų drausminės rekomendacijos. Raštiškoje ataskaitoje taip pat pamatysite lenteles su rezultatais pagal kiekvieną valstybę narį. 47 procentai kaltinamųjų išvadų skaičius e, galima dar pagerinti šį rodiklį. E, taip pat duomenys nespindys Sapardo tyrimo atveju tai yra rengimosi narystai e, finansavimas, vykęs prieš daug metų ir daug yra e, atmetimų ar neapkaltinimo e, atvejų Rumunijoje, Bulgarijoje. 52 procentai be sapardo visoje Europoje būtų toks koeficientas. Ir taip pat, jeigu pažiūrėsime į skiriančiasias institucijas, rekomendacijas. Pamatysite, kiek pagal institucijas mes pateikėme rekomendacijos skirioms institucijoms ir kiek uh, imtasi konkrečių veiksmų atitinkamuose institucijose. Dabar kita skaidrė. Tai yra nauja skaidrė. Šiais metais atsirado tokia analizė Jeigu turėsite laiko, pasigilinkite į šią lentelę. E, ji tikrai labai daug informacijos gali jums atskleisti. Beje, dvi lentelės yra panašios ataskaitoje. Tai ta lentelė vadinasi mūsų veiksmų finansinis poveikis, tyriamųjų veiksmų. Galiu pasakyti, kad Olafo tyriamieji veiksmai ir valstybių narių tyrimai dėl e, es lėšų naudojimo atsispindi. E, ši lentelė susijusi su struktūriniais fondais ir žemės ūkio fondais. Matote visas valstybės narės ir tai, kiek yra nustatyta sukčiavimo atveju arba pažeidimų, kiek, apie kiek pranešė valstybės narės ir koks taip vadinamas finansinis poveikis, kaip procentas nuo mokėjimų pagal valstybės narės. Tai yra ne tik skaičius nustatytų atvejų, bet ir poveikis, kuris atsispindi šioje lentelėje kaip procentas. Kaip tai paveikė lėšas, kurias šalis gavo, kiek, pavyzdžiui, nustatė atveju valstybės narės pačios, kaip sukčiavimo atvejus ar e, pažeidimus galima palyginti valstybės narės ir palyginti procentus. Tai du, savaime įdomus duomenys ir tie duomenys yra susijęs su taip vadinamu PIF e, pranešimu, tai yra valstybių narių ataskaitos. Savo kuklę nuomonę galiu pasakyti, kuo daugiau informacijos pateikia valstybė narė, tuo geriau tai atspindi valstybės narės norą vykdyti kontrolę. Valstybės narėms nėra lengva uh, nustatyti nagrinėti tokius atvejus, e, tai yra gana skausminga ir paskui reikia išieškoti sumas. Jūs e, matote, kad 1,9 e, procento toks yra bendras poveikio rodiklis ir yra daug skirtumų tarp valstybių narių. Dešinėje pusėje matote dar du stulpelius ir juose atsispindi Olafo tyriamoji veikla tose pat valstybėse narėse. E, dėl struktūrinių ir žemės ūkio fondų panaudojimo. Matote e, tyrimų pagal valstybės narės skaičių su rekomendacijomis ir taip pat matote finansinį poveikį Olafo e, veiklos pagal valstybės narės. Kaip mes skaičiuojame finansinį poveikį Olafo veiksmų, tai yra suma eurais kuris susijusi su rekomendacijomis pateiktomis valstybės narėms pagal uh, tų fondų lėšų naudojimą. Ir matote vidurkį ES, tai yra 0,42 procentai. Toks yra finansinis poveikis. 215 tyrimų Olafo atlikta. Matote tuos duomenys, tai yra trijų uh, E, metų duomenys nuo 13 iki 15 metų tiek valstybių narių veiksmai atsispindi e, per tos tris metus, tiek, trejus metus, tiek e, Olafo. Mes mm, galime pasakyti, kad valstybių narių atitinkamų institucijų veiksmai per trejus metus leido susigražinti 1,9 procento vidutiniškai ES mastu e, skirtų lėšų ir per tos pačius metus Olafo veikla, 200 žmonių užsimančių tyrimais veikla prilygo 0,42 e, procentais nuo lėšų sumų, atsiprašau, nuo fondų sumų. Tokia yra e, Olafo veiksmų Finansinė išraiška 0,42 procentai. Kalbu apie visas visų valstybių narių ES tarnybas. Ir manau, kad Tai rodo e, finansinis poveikis, e, kurį daro Olafas, sudaro maždaug ketvirtadalį arba beveik penktadalį vienos iš valstybių narių e, poveikio. Beveik, beveik baigėsi laikas, matote, aš dabar pristatysiu savo išvadas keletą galutinių minčių. Matote pozityvius mūsų rezultatus po reorganizavimo. Per keturis pastaruosius metus nuosekliai mūsų darbo veiksmų didėja, tai atsispindi ataskaitoje. Ir taip pat galime pasakyti, kad didžiausias rūpinimą e, keliančios e, tendencijos, ką mes matome, E, tas, kad sudėtingų tarptautinio pobūdžio finansinių sikaltimų atveju daugėja, juos labai sunku nustatyti ir tirti nacionalinėms institucijoms dėl to, kad nacionalinis požiūris e, yra fragmentuotas, nėra vientisumo. Ir e, yra tam tikrų ribų Olafo teisinėse nuostatose, kurios neleidžia mums e, dirbti dar veiksmingiau. Aš noriu priminti jums, Olafas neturi tiesioginės prieigos prie bankų informacijos. E, tai mums kelia problemų, negalime atlikti e, išbaigtų finansinių tyrimų. Informaciją tokią Olafas gauna tik savanoriškų pagrindų. Taip pat teisinis pagrindas susijęs su Olafo veikla valstybėse narės narėse yra kita. E, kita problema, kadangi dažnai informacija būna pasenus ir procedūros yra labai nelankščios. Mm, Jau kalbėsime apie sukčiavimą. Jisai reiškėsi keliose šalyse, ES mastu dažnai atvejai skiri. Ir mums reikia Europos tam tikros institucijos, kuri leistų ne tik atlikti tyrimus, bet ir teisti. Tai galėtų būti nepriklausoma Europos prokuroro institucija. Jūs tą, aišku, puikiai žinote, nes šis komitetas e, šiuo labai svarbiu klausimu yra nekarta kalbėjęs. Tokios mūsų išvados. Dabar mielai atsakysiu į, į jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū už įdomų pristatymą už geras žinias, kurios geros ta prasme, kad reikia užduoti kelias klausimus susijusius su išieškotomis lėšomis. Taigi, ponė Piterai, pranešėjai dabar suteiksiu žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už šį pranešimą, už šią ataskaita, tai yra jau 16, 16 ataskaita ir ketvirtoji nuo reformos pradžios, taigi galima jau tam tikrus vertinimus, palyginimus pateikti, tačiau aš norėčiau ir savo išvalgomis pasidalinti su jumis ir paprašyti patikslinti kai kurios aspektus kiekvienoje iš pastarųjų metinių ataskaitų. Mes matome informaciją, kad E, neužbaigtų tyrimų skaičius sumažėjo. Jeigu jau per tiek laiko Olafas užsitęsusias bylas ir jų nagrinėjimą mažina, tai noriu dar kiek paklausti, kiek dar jų liko apskritai tų uh, e, uždėlstų tyrimų ir, ir kada uh, visos su jomis susijusios aplinkybės bus išaiškintos. Dar vienas klausimas. Metinėje ataskaitoje parašyta, kad 2015 metais vėl pavyko sumažinti tyrimų trūkmę. Tad tarpu 8 ir 9 punkte 16 puslapį ataskaitos parašyta, kad sutrumpėjo tik tai e, atrankos laikotarpis Tuo tarpu e, e, visi kiti etapai tik tai didėja ir kiekviename tyrimė dabar e, praktiškai pusantro mėnesio tas sprendimų prieimimas pailgėja. Noriu paklausti jau kokių priežasčių. 1220 bylų iš 1442 atrankos metu buvo atmestas. Kodėl tiek daug e, paraiškų yra atmesta? Ar šio sprendimo priežastys yra susiję su tais tuo dviejų mėnesių trukmės nagrinėjimo laikotarpiu? Priežiūros komitetas Olafo 2014 savo ataskaitoje pabrėžė, kad e, paraiškų tikrintojai negalėjo per tokį trumpą dviejų mėnesių nustatytą <clears throat> laiką tinkamai įvertinti gautos informacijos. Ar e, Olafas kaip nors įvertina e, tų atmestų bylų, nenagrinėjimų bylų pobūdį ir ar jos yra kaip nors klasifikuojamos. Kitame ataskaitos puslapyje parašyta, kad 2015 metais 619 e, <clears throat> milijonų buvo konfiskuota suklastotų cigarečių bendradarbiaujant su valstybių narių atitinkamomis institucijomis per koordinavimo etapą ir nuo 168 e, iki 602 milijonų konfiskuota buvo cigarečių. E, tačiau e, pagal bendras operacijas nuo 162 iki 70, 17 milijonų sumažėjo konfiskuotų e, cigarečių kontrabandinių skaičius. Noriu paklausti, ką, e, kas lėmė tokį didžiulį skirtumą. Ar čia mes kalbame apie naują tendenciją ir kitų priežasčių. 21 ataskaitos puslapyje parašyta, kad e, Žmogaus teisų ombudsmenas pradėjo tris tyrimus susijusius su Olafo veikla 2015 metais ir tais pačiais metais viena iš šių trijų tyrimų uh, baigė. Tačiau neturime informacijos apie tai, kiek ombudsmenas baigė tyrimų pradėtų anksčiau 2015 ir kokie buvo tų tyrimų rezultatai. Ar galėtumėte pateikti apie tai papildomas informacijos? 2015 metais Olafas pasirašė e, administracinio bendarbiavimo susitarimą su Angola, Moldova ir Senegalu. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl būtent su šiomis šalimis tie susitarimai buvo pasirašyti? 2015 valstybės narės Olafui perdavė 65 informacijos dėl įtarimų korupciją. Jūs ataskaitoje minite, kad tokio pobūdžio informacija yra labai naudinga. Tačiau uh, 2012 įvykdus, įvykdžius Olafą reformą 2012 tokio paužio informacijos ir pranešimo apie korupciją buvo gauta 115. Ar galėtumėte paaiškinti, kokios yra priežastys e, pranešimo apie korupciją tokio didelio sumažėjimo ir ar Olafas tą reiškinį analizavo? Kitas klausimas susijęs su bendradarbiavimu tarp OLAF administracijos ir jo priežiūros komiteto. Priežiūros komiteto paskirtis yra vykdyti stebėsinas, tiekiant sustiprinti OLAFo nepriklausomumą, įgyvenant jam patikėtas funkcijas pagal OLAFo reglamento 15 straipsnio pirmą dalį. Priežiūros komitetui daugiausiai tenka situacijos stebėjimo funkcijas, siekiant, kad būtų laikomasi procedūrinių garantijų atliekant Olafo tyrimus. Tačiau nuo 2012 metų, tai yra nuo tų metų, kai e, priežios komitetas buvo įkurtas, jis negali ir skundžiasi, kad negauna priegos prie tam tikrų dokumentų e, ir informacijos. E, teigia, kad jam suteikiama informacija tik apie tam tikrus tyrimus, todėl negali visapuškai atlikti savo funkcijų. Priežiūros komitetas taip pat skundžiasi dėl to, kad tyrimo metu Olafas neleidžia susipažinti su e, tyrimo eiga. Taigi, kodėl tokiu būdu e, tokia selektyvi informacija yra pateikiama priežos komitetui. Tik 9 iš 5, 59-2012 atliktų tyrimų e, buvo leista susipažinti priežiūros komitetui. Tuo tarp priežiūros komitetas teigia, kad tokių tyrimų netgi buvo daugiau. Iš ko atsiranda toks skirtumas? Pagal 15 straipsnio 8 dalį Olafo reglamento administracija Olafo turi glaudžiai bendrabiauti su priežiūros komitetu. Tuo tarpu Olafo sekretariatas glaudžiai bendradarbiauja su priežiūros komitetu, tačiau sekretariato darbuotojai administracinių požiūrį yra pavaldus generaliniam direktoriui. Dėl to kildavo tam tikri interesų konfliktai, apie kuriuos pranešė priežiūros komitetas 2012 metais. E, pagal tą pranešimą sekretariato darbuotojai gaudavo prieštaringus nurodymus. Europos parlamento reglamentas ir tarybos rengdamas 8, e, dėl 883 pakeit, reglamento pakeitimo, dėl uh, priežiūros komiteto veiklos Olafo. Priežiūros komitetas dabar bus pavaldus komisijai, o ne Olafui. Uh, sekret, priežiūros komiteto sekretariatui skiriamos biudžetinės lėšos bus perkeltos iš vienos e, Olafo biudžeto eilutės į kitą Europos komisijos biudžeto eilutę. Šis pasiūlymas buvo kompromisinis ir parengtas vykstant tarp institucinėms dėryboms. Dėl jo bus balsuojama biudžeto, reikalų, biudžeto kontrolės komiteto rytos dienos posėdėje. Kaip vertinate tokį sprendimą? Klausiu, kaip vertinamas dabar bendradarbiavimas tarp OLAF administracijos ir priežiūros komiteto, kaip būtų galima pagerinti tą bendradarbiavimą kitais metais? Taip pat e, noriu paklausti, kodėl Olafas ataskaitoje nemini E, tyrimų skaičiaus e, ir e, su, susi, su jais susijusių rekomendacijų, kiek perduota teismui. 47 procentai tik tai praėjusiais metais tyrimų medžiagos buvo perduota į teismą, likę 503 procentai to tarpu nebuvo perduoti, dėl kokių priežasčių. Taip atsitiko ir kodėl likę 53 procentai bylų nebuvo pakankamai dokumentuotos. Tai e, įvertinant e, tyrimo medžiagos perdavimą teismui tinkamumą susijusi su finansiniais pažeidimais ir jų mastu būtų galima nustatyti tam tikrus rodiklius ir kriterijus, kurie ne tik pagreitintų Olafų vykdomų tyrimų eigą, tačiau pagerintų taip pat ir jų kokybę. Manau, kad gerinant bendradarbiavimą su priežiūros komitetu būtų naudinga suteikti informaciją taip pat ir apie koordinuojamus bendrus tyrimus bei suteikti informaciją susijusią su e, Olafo finansinių įsipareigojimų vykdymu. Tiek būtų mano klausimų. Ačiū. Gerą direktorių, jums buvo užduotas visas pluoštas klausimų, nežinau, ar jų dar bus likę papildomai, jeigu ne, negalite į visus atsakyti e, žodžiu, tai prašytume į, į kitus atsakyti raštu, dabar suteiksiu jums žodį, prašau. Posso parlare in italiano? Sì. Ah, una volta. Kalbėsiu itališkai. Gavau dešimt klausimų. Iš eilės pabandysiu juos atsakyti. Kiek užtruks procesas, kai bus užbaigtos užbaigti tie bylų svarstymai. Kaip ir nėra aiškiai apibriešta, kas yra vėlavimas ar vilkinimas. Mes tik tai turime tam tikrus rodiklius. Jie pateikiami 15 puslapį. Kiek procentų yra pradėtų svarstymų, bylų svarstymų. Ir tie svarstymai, jeigu yra užtrukę daugiau nei 20 mėnesių, vidutiniškai 18-19 mėnesių trunka svarstymas. Dabar kalbėsiu šiek tiek arčiau prie mikrofono. Taigi, Taigi, čia kalba eina ne vien tik tai apie vidutinę tyrimo trukmę, kaip sakiau, tai yra 17-18 mėnesių, bet yra kalbama ir apie tuos tyrimus, kurie yra pradėti ir kurie užtruko jau ilgiau nei 20 mėnesių. Kaip matote, per aštuonerius metus dabar yra istoriškai mažai tokių bylų. 22 procentai 15 metų pabaigoje, tik 22 procentai tokių bylų, tokių tyrimų užtruko ilgiau nei 20 mėnesių. Kai tuo tarpu anksčiau prieš reorganizavimą, 36, 38, netgi 41 procentas bylų truko daugiau nei 20 mėnesių, o po reorganizacijos 22, 30 procentų 22-15 metų pabaigoje tiek bylų trunka ilgiau nei 20 mėnesių. Tam tikrais atvejais nėra aiškaus termino, iki kada užbaigiamas tyrimas jeigu tyrimui prireiks trejų metų, taip ir bus. Jeigu prireiks ketverių metų, mes ir ketveris metus atliksime tą tyrimą. Kai kurie tyrimai, pažiūrėjau, yra susijęs su trečiosiomis šalimis. Arba iš principo ar labai sudėtingi tyrimai ir tada reikia daugiau laiko. Taigi aš manau, kad tas laikas, kuris mums reikalingas svarstymui, yra tikrai pats trumpiausias per visą mūsų istoriją. Ir daugiau nei 20 mėnesių kai kurie svarstymai užtruko, bet, kaip sakiau, situacija tikrai yra kur kas geresnė dabar. Dabar antras klausimas dėl tyrimų trukmės. E, jūs sakėte, kad sumažėjo tyrimų trukmė. Jūs sakėte, kad ne. Bet per ketverius metus po to, kai vyko reorganizacija, lyginant su ankstesniais ketveriais metais, po reorganizacijos 18 procentų sumažėjo svarstymo trukmė. Truk Matome, kad yra nemažai skaičių ir vis, visi atsakymai ten ir pateikiami labai skaidriai ir aiškiai. Praeitų metų laikotarpis, lygnant su 14 metais, tik tai 15 dienų vidutiniškai išaugo svarstymų trukmi. Nuo vieno mėnesio iki 18,5 mėnesio. Tai iš principo tikrai nėra koks tai jau labai neraminantis dalykas. Per ankstesnį laikotarpį, iki prieš tyriminį laikotarpį šiek tiek prailgėjo tas laikotarpis, bet e, tyrimo trukmė yra stabili ir visus tyrimus mes užbaigėme iki galo ir nebandome kažkokiu tai rekordu čia sumušti dėl trukmės. Mes, aišku, norime laikytis, kuo galima geresnių veiklos rezultatų, bet ne, nedarome viską, ką įmanoma, kad pagerintumėme ankstesnių metų rodiklius, jeigu, pažiūrėjau, yra sunaudoti visi mūsų ištekliai. Kodėl tiek atmestų bylų? Ir buvo dar vienas su to susijęs klausimas. Man atrodo, kad čia yra didžiulis nesusipratimas. Ir bandysiu aš viską išaiškinti. Tiek atmetama bylų dėl to, kad per pastarosius keletą metų įvairi informacija pasiekia Olafą, tai gali būti anoniminė informacija, kitos detalės. Mes atmetame nuo 75 iki 80 procentų. Kodėl? Kila klausimas. Mes tą darome pagal laikydamėsi 15 taisyklės, kur pasakyta, kad mes turime atsižvelgti į savo kompetenciją į tai, kad turime sukaupti pakankamai informacijos, kad pradėtumėme tyrimą. Taip pat reglamente teigiama, kad mes turime atsižvelgti į efektyvų išteklių naudojimo, proporcingumo ir subsidiarumo principus. Tai būtent dėl šių priežasčių dažnai yra atmetame bylas. Ir atmetimų, atmetimo santykis nesikeitė 75-80 procentų. Toks yra santykis. Svarbiausia yra kiek yra atliekama tyrimų ir tyrimų skaičius yra nuoseklus e, pastarosius ketverius metus, netgi dvigubai augo bylų skaičius lygnant su ankstesniu laikotarpiu, taigi Olafas atlieka daugiau, netgi dvigubai daugiau tyrimų nei atlikdavo anksčiau. Taigi tas nesusipratimas, apie kurį kalbėjau anksčiau. Nežinau, ar priežiūros komitetas taip sakė, kaip teigia pati pranešėja. Jeigu jie taip sakė, tai jie pasakė visišką nesąmonę. Uh, jie visiškai neteisingą informaciją pateikė priežiūros komitetas. Bet mes neturime jokio dviejų mėnesių laikotarpio termino, per kurį turi, atlikti atrankos, turi įvykti atrankos procesas. Norėčiau aiškiai tą pasakyti, jeigu informacijos atrankos procesų prireikia dviejų savaičių, praleisime dvi savaitės, jeigu prieiks dviejų mėnesių, tam skirsime du mėnesius. Taigi tik tai galiu pasakyti, neturiu su savimi skaičių, bet kalbame apie 95 procentus informacijos, kurią gauname ir tie 95 procentai informacijos yra susijęs su generalinio direktorato sprendimu ir dažniausiai tai trunka 2 mėnesius. 16 metais 95 procentai, vidurkis 6 savaitės, pusantro mėnesio, tačiau 5 procentų bylų atvejais prireikia daugiau nei dviejų mėnesių, tai mes ir skiriame tada daugiau nei du mėnesius. Tai nėra koks tai skubotas sprendimas. Ir nėra tai tokie pilų atmetimai dėl to, kad kažką gauname po dviejų mėnesių ir turime priimti sprendimą. Mes, jeigu mums reikės daugiau nei dviejų mėnesių apsispręsti ar pradėti tyrimą ar ne, mes tą ir padarysime. Toliau ketvirtas klausimas. Cigaretės. Kodėl mes e, konfiskavome mažiau cigarečių per bendras muitinės operacijas? Taip yra dėl to, kad tai yra metinė veikla vykdoma kartu su muitinėmis Europoje ir tai konfiskuojamos ne tik padirbinėjimos cigaretės, bet ir įvairios kitos prekės. Kai yra vengiama mokėti muitų, tarkim, mokestį dėl vienos ar kitos prekės. Taigi tokios jungtinės bendros muitinės operacijos susijusios su cigarečių kontrabanda. Mes kasmet to nedarome, bet praeitais metais skaičius buvo gan didelis, nes tų operacijų buvo daugiau. Olaf operaci OLAF operacijos kartu su valstybių narių operacijomis vykdomos nuolatos ir praeitais metais keturis kartus daugiau cigarečių buvo konfiskuota. Dabar dėl ombudsmeno tarnybos mes visą informaciją apie bylas, kurios pasiekė ombudsmeną, pateikėme ir tos informacija apie bylas, kurios pasiekė teismas, irgi yra pateikta yra keli atvejai, keli atvejai kelios bylos pasiekia ombudsmeno tarnybą. Kasmet vidutiniškai per metus 438 tyrimus atliekame. Keturi šimtai, penki šimtai tyrimų atlieka kiekvienais metais ir iš tų keturių, penkių šimtų du, du svarstymai, dvi bylos patenka ombudsmeno tarnybą. Praeitais metais gal šiek tiek daugiau, 2-3 bylos. Vienu atveju buvo sprendimas priimtas mums palankus, o ombudsmenas, aišku, nebūtinai priima vienai ar kitai pusiai palankų sprendimą, tiesiog išsprendžia konfliktą, kitu atveju nu, buvo nuspręsta nieko nedaryti, dar viena byla nėra dėl jos priimtas sprendimas. ir jeigu ombudsmenas gauna kažkokios informacijos arba priima kokį tai sprendimą, viskas yra tinklapyje pateikta ir ta informacija yra perduodama mums taip pat. Taigi aš tikrai nežinau daugiau jokių bylų, jokių kitų atvejų, kuriuos dabar šiuo metu svarsto ombudsmeno tarnyba. Kodėl mes laikomės susitarimų su kitomis institucijomis? Mes administracinio bendradarbiavimo sutartis esame pasirašę su šalimis esame pasirašę tokias sutartis ir su atitinkamomis šalių institucijomis. Su Senegalu, Angola, dar keliomis. Taip pat su generalinė Angolos inspekcija, kovos su korupcija centru Moldovoje, Senegalo atitinkama institucija ir mes pasirašome tokias sutartis su tomis šalimis e, dėl to, kad kalba eina apie tas valstybės, kur jau yra nusistovėję tai tam tikri bendradarbiavimo santykiai ir mums yra naudingiau turėti tokį susitarimą su trečiaja šalimi nei su ES valstybėmis narėmis, nes institucijos valstybėse narėse puikiai su mumis ir taip bendradarbiauja ir dirba be jokių susitarimų. Bet jeigu nori dirbti su trečios šalies institucija, tuomet reikia tokios bendradarbiavimo sutarties. Ir pabandyčiau pateikti gal kokį pavyzdį. Pavyzdžiui, nacionalinės kovos su korupcija biuras Ukrainoje. Jeigu norime atlikti tyrimą, tarkim, Ukrainoje ir nu, turime tą padaryti, pavyzdžiui, dėl to, kaip yra panaudojamos ES lėšos, tai mums nepakanka tik tai kokį tai priedą numatyti mums reikalingas reikalinga tokia bendradarbiavimo sutartis, administracinio bendradarbiavimo sutartis su tokia šalimi, taip pat su tokia valstybė kaip Angola, Senegalas, Moldova irgi esame pasirašę sutartis su atitinkamomis institucijomis, ten taip pat panaudojamos ES lėšos, taip pat ten turime tyriamasias galės, bet neturime galimybių atlikti tyrimų patys vieni, dėl to mums reikalingas partneris vietoje. Ir mes randame būdų, kaip surasti tuos partnerius tose mano minėtose šalyse, kad galėtumėme atlikti tuos tyrimus. Informacija iš valstybių narių. Mažiau jos gauname. Ne, nemanau, kad gauname mažiau. Galbūt. Dabar kreipiuosi į savo personalo narius, gal jie man pagelbėtų. Tačiau na, šiais metais, vien tik šiais metais mes uh, Gavome informacijos iš valstybių narių. 94 94 iki 65 procentų sumažėjo. Kodėl sumažėjo, nežinau, gal reikia paklausti valstybių narių, čia įvairių paaiškinimų gali būti ir jie visi galbūt yra svarbus ir aktualūs, bet kiekvienu atveju gal reiktų pasigilinti labiau, bet tai nereiškia, kad valstybės narės privalo mums teikti informacijos. Valstybės narės, jų atitinkamos institucijos turi kovoti su sukčiavimu ir pažeidimais, kai kalba eina apie ES lėšų panaudojimą. Taip pat yra ir subsidiarumo principas, jeigu yra transnacionalinis aspektas arba yra tokių atvejų bylų, kur jiems patiems sudėtinga tą išspręsti, tada jie kreipiasi į mus, bet čia galioja ir subsidiarumo principas. Ne visos, ne visų valstybių narių visos institucijos jau labai taip mielai perduoda tas bylas mums. Taip noriai perduoda tas bylas mums, nes e, tada atliekamas tyrimas ir, kaip žinia, vienas iš mūsų tyrimo finansi, tyrimų fin, finansinis poveikis dažniausiai tokio tyrimo būna didesnis nei kalbant apie valstybės narės atliekamą tyrimą. Taigi, jeigu į mus kreipiamasi, tai tada galiausiai tas finansinis poveikis tampa didesnis. Priežiūros komitetas Čia klausimas susijęs su įvairiais aspektais, aš pasistengsiu trumpai į atsakyti. Ir gal politiškai ne visiškai teisingai, bet jeigu jūs man sakote, kad priežiūros komitetas negauna pakankamai prieigos prie informacijos, tai čia yra visiška nesąmonė. Ar aiškiai atsakiau? Nesąmonė visiška. Man net nesvarbu, kas ką sako, bet skaičiai viską parodo. Ir skaičiai, juos matote mūsų ataskaitoje, rodo, kad jie gauna uh, galybę informacijos kasmet, bendro pobūdžio informacijos apie įvairias bylas, šimtai puslapių duomenų ataskaitų, 622 22 bylų ataskaitos, svarstymai čia truko ilgiau nei 12 mėnesių, mes taip pat pateikėme ir savo rekomendacijas ir panašiai. Ir tada man, aš, man to aš prisimenu tik tai porą atvejų, jie yra pateikti ataskaitoje, kur mes negavome prieigos prie konkrečios bylos dėl to, kad, tarkim, nebuvo tai manoma pagal įstatymą, čia jau ne mano kalti. Tai tiesiog dėl įstatyminių dalykų negalėjome to padaryti, arba tiesiog susitarimas, kurį pasirašę esame, neleido to daryti. Mes pateikėme visą informaciją pagal darbinį susitarimą, kurį ir jie yra pasirašę, kalbant apie galimybę naudotis informaciją, ir mes laikomės to susitarimo šimtų procentų. Ir taikome viską nuosekliai. Gal tas susitarimas jums nepatinka, pakeiskite jį. Mes galime irgi pateikti pasiūlymų, kaip pasiekti sutarimo su priežiūros komiteto pirmininku. Uh, kad informacija būtų teikiama tiesiogiai, netgi ne, nepareikalavus jos, nepaprašius jos, taigi elektroniškai būtų įmanoma viską perduoti. Bet pirmininkas atvyko po to, kai buvo pasikeisti nuomonėmis ir kalbėjo su komisare. Komisarė, komisarė pasakė, kad ji irgi pritarė, o plenarinėme posėdėje galiausiai buvo pasakyta ne daugumos balsavimo būdu. Taigi štai taip viskas yra Ir aš pats ten buvau ir viską mačiau. Taigi visi tie skaičiai, kuriuos mes pateikėme, tuos, kuriuos mes pagal įstatymą privalome pateikti ir kiti, kuriuos turime pateikti pagal pasirašytą susitarimą. Na, jeigu kažką keisime, tai keiskime, bet jeigu laikomės nusistovėjusios tvarkos, tai čia nėra jokių net teisių, tada jie neturi ateiti pas jūs ir skūsti, skūstis. Dabar interesų konfliktai. Patarimo komiteto sekretorijate, kokie čia interesų konfliktai? Aštuoni, aštuoni, trys. Reglamente sakoma, kad sekretariatas turi būti Olafo skiriamas. Ne aš parašiau ir net neprašiau to. Taip yra nustatyta dabar. Nuo 99 metų taip yra surašyta, jei kažkas nori keisti tą tvarką, prašau, sutinku, keiskit. Atimkite iš manęs tas teisės, man jokių problemų nėra. Jeigu jūs norite, prašau, imkite tą sekretoriatą. Kodėl man jisai reikalingas? Olafas turi sekretoriatą dėl to, kad taip numatyta reglamente. Nuo 99 metų jis galioja. Priežiūros komitetas pasakė, kad potencialiai gali būti interesų konfliktų. Potencialiai, bet ne iš tikrųjų. Jeigu būtų iš tikrųjų interesų konfliktų, tai aš galėčiau kažką apie tai pasakyti. Bet potencialiai, na, tai čia vaizduotės gal reikalas, bet jeigu jūs norite kažkam kažką perduoti, prašau, keiskite, aš neturiu dėl to jokių problemų. Uh, Bet čia tiesiog, jeigu tai yra viešųjų santykių klausimas, viešųjų ryšių santykis, prašau, darykite taip. Toliau biudžetas, komisijos biudžetas. Komisija tvarko biudžetą ir man irgi dėl to problemų nekyla. Jie nieko met neišleido daugiau nei buvo jiems skirta suma nuo 99 metų. Visuomet jie sugebėjo neviršyti numatyto biudžeto. Taigi kur problema? Aš bandžiau kažką nuveikti su tais pinigais. Na ir jeigu jūs kalbėjote apie tai be manęs, tai aš galiu tik tai pasakyti, kad vienintelis kartas, kai mes nesutikriname biudžeto, tai buvo tas labai mandagus laiškas, kurį aš nusinčiau priežiūros komiteto pirmininkui po to, kai su juo pasikalbėjau ir taip nurodžiau žodžiu. Pasakiau, kad priežiūros komiteto narys paminėjo beprecedentinį prašymų skaičių. Ir tai jau viršė mums numatytą biudžetą. Ir tada tas narys atsėmė tuos prašymus. Jeigu nematyt, galiu parodyti. Ponas, ponės tas. Bet jūs galite gauti tą laišką, tam laiškiai yra visi skaičiai. Aš matau, kad jūs ir pats kopiją turite. Bet aš pažymėjau, kad po to priežiūros komiteto narys po metų vėl pateikė prašymus ir klausimus. Tai buvo keturis kartus daugiau nei ankstesniais metais, tai beprecedentinis klausimų skaičius, kaip sakiau. Tai tada mes buvome priversti didinti biudžetą, viršyti biudžetą. Ir aš visuomet uh, bendradarbiavau ir nieko met, išskyrus tą vienintelį atvejį, mes neviršijome biudžeto. Ir būtų labai gerai, jeigu nereiktų apie tai kalbėti ir galėtumėme pakalbėti apie rimtesnius dalykus, kaip sukčiavimą Europoje. Ir, ponė pirmininkė, gal aš per ilgai šiek tiek kalbėjau, bet dar vienas klausimas buvo man užduotas, kuris yra svarbus. Paskutinis klausimas, kodėl 47 procentai bylų buvo užbaigta svarstyti. ir kodėl nebuvo jų atžvilgių rekomendacijos įgyvendintos, teisinės rekomendacijos. Mes atliekame dabar studiją, apie tai jau kalbėjau anksčiau, ir rezultatai čia yra šiek tiek sudėtingesni nei tikėtasi, kalbant apie visas teismų, te, teismų institucijas ES, bet iki metų pabaigos bus įmanoma pasikeisti nuomonėmis, man atrodo, rūdienį ir tada galėsime pristatyti savo studiją ir tada bus aišku, kodėl, kiek atvejų teismai atmeti e, bylų svarstymą ir pateiksime savo rekomendacijas, kad būtų galima išsiaiškinti ir suprasti, kodėl jie taip pasielgė, kodėl jie taip padarė ir toliau ar atsakomybė čia tenka Olafui ir valstybėms narėms. Aš norėčiau pabrėžti, kad priežiūros komitetas pradėjo studiją apie tai ir rengs nuomonę ir tikrai gavo iš mūsų galybę informacijos, taip pat ir jautrios informacijos, nes kalba eina apie bylų svarstymą, teisi, e, teisinius procesus ir panašiai, tai yra tikrai jautrus e, duomenys. Mes e, juos visus perdavėme ir tikimės, kad ir jie parengs nuomonę šiuo klausimu. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad pranešėja teigia, jog yra abejonių dėl mūsų rekomendacijų, kad priežiūros komitetas abejoja mūsų rekomendacijomis. Aš tik norėčiau pasakyti, kad mes paprašėme nuomonės daugiau nei prieš vienerius metus. Priežiūros komiteto nuomonės apie tuos anonimiškus kaltinimus, kuriuos jūs, ponė pirmininkė, pateikėte praeitų metų sausį. Jūs neminėjote to, kad tai yra anonimiška sakėte, kad netikslus yra skaičiai ir mes paprašėme, paprašėme priežiūros komiteto išsiaiškinti. Matėme, kad jie paskyrė pranešėją, mes priežiūros komiteto pranešėjui pateikėme labai daug informacijos dar prieš vienerius metus, jūs galite visą tai patikrinti ir pažiūrėti, kaip vyksta mūsų tyrimai ir gal priežiūros komitetas galiausiai parengs tą savo nuomonę ir mes galėsime toliau atlikti savo tyrimą į darbą. Daug kolegų prašė žodžio, dabar pirmasis kalbės kolega Dėjau. Ačiū pirmininkė. Tiesą sakant, šiandien yra labai džiugi diena, skaitant Olafo ataskaitą, nes viskas juda gerą linkme, valstybės narius atsižvelgia į rekomendacijas, nes e, jeigu jau vertintume procentus, tai Olafo atliekami tyrimai iš tiesų yra labai veiksmingi ir iš tiesų galėtume daryti išvadas, kad viskas puiku ginant ES finansinius interesus. Ir tačiau ta lentelė, kurioje yra pateikiama, pateikiami palyginami duomenys apie OLAFO rekomendacijas ir valstybių narių savo iniciatyva įgyvendinamas e, idėjas ir mintis, kovojant su finansinės pažeidimais, tai ten išvelgiame labai daug neatitikimų. Ir e, šioje ataskaitoje, lyginant su praėjusiu metu, 14 metų ataskaita, Ten buvo e, pateikiama informacija apie tai, į kokią dalį Olafo rekomendacijų valstybės narys neatsižvelgia, o e, dabar e, ta informacija neįtraukta į metinę ataskaitą, teigiama, kad vyksta dar informacijos vertinimas, tačiau aš iš tiesų pasigendu ataskaitoje šios informacijos, nes e, reikia išsiaiškinti priežastis, pirmiausiai e, kylančias e, dėl to, kodėl yra priimami sprendimai nepradėti atitinkamų tyrimų, ar valstybės narės dėl to kaltos, ar yra kitų priežasčių. Ir iš tiesų tie skaičiai turėtų parodyti daugiau, nei iš pirmo žvilgsnio parodo. Dar vienas klausimas. Aš 15 metų ataskaitoje tikėjausi tam tikros ateities vizijos, tam tikrų idėjų e, apie tai, kaip 2015-aisiais Olafas e, ruošiasi e, ateities veiklą, aš turiu omenyje pasiūlymus dėl Europos mastu veikiančios ministerijos, kuri gintų finansinius interesus ir viešuosius interesus. Tas pats pasakytina apie kontrabandinės cigaretės. Parlamente vyko daug diskusijų šią temą. Parlamento nariai aiškiai pasisakė už tai, kad susitarimai su didžiaisiais cigarečių gamintojais nebūtų pratesiami. Ir E, manau, kad reikėtų jau pradėti ruoštis tam laikotarpiu, kai jie nustos galėti, galioti. Tuo tarpu iš šios šių metų alfa ataskaitos mes visiškai nematome to pasiruošimo. Dar vienas klausimas. Priežiūros komiteto ataskaitoje yra kritikuojami e, tyrimo politiniai, tyrimo politiniai prioritetai. E, e, ir tikrai pasigendu šių metų ataskaitoje informacijos apie e, prioritetus, e, kurie turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Olafo veiklos raidą. 14 metų ataskaitoje pateikiama atskira eilutė apie personalą. Aš e, pateikiau ten tam tikrų pastabų, kadangi man krito į akis, kad Olafo struktūrose dirba labai daug Italijos ir Belgijos e, piliečių ir e, tikrai būtų e, neblogai kaip nors pasistengti užtikrinti didesnį pusiausvyrą tarp atskirų valstybių atstovų Olafo struktūrose. Tuo tarpu šių metų ataskaitoje mes atitinkamos informacijos negauname. Kalbant apie informatorių apsaugą, pateikiančių informaciją apie ES finansinių interesų pažeidimus, ar Olafas turi sukaupęs bendradarbiavimo patirties su šiais informatoriais ir kokiu pasiūlymu galėtų pateikti, kaip juos geriau apsaugoti. Dabar kolega Novakovas kalbės. Danke sehr, Frau Vorsitzende. Uh, is... Aš žinau, kad italų kalba labai aistringa. Jeigu išversta buvo teisingai, tai man susidarė įspūdis, kad atsirado daug emocijų dėl klausimų susijusių su biudžeto kontrole, bet gal toks mano uh, yra, man tik susai toks įspūdis. Ką tik buvo paminėti įspūdingi skaičiai apie tai, kiek buvo uh, baigta tyrimų, buvo minima uh, 422 atvejai, 880 milijonų susigražinta, 640 milijonų e, prarasta gyventant infrastruktūros projektus susijusius su e, socialinė plėtra. Ir dažnai problemas suranda dėl e, to, kad taisyklės nėra veiksmingos, dėl to, kad didelė biurokratinė našta ir tai veda link klaidų ir sukčiavimo nebūt sukčiavimo atveju, bet uh, Olafas, manau, turėtų geriau bendradarbiauti su priežiūros komitetu, su komisija ir turėti aukštesnę, aukštesnę aiškesnį savo darbą vizį e, Rumunija, e, Bulgarija, Graikija, Slovakija, to šalis, kur nustatyta daugiausiai sukčiavimo atvejų pagal ataskaitą. Aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad Olafo tyrimas Rumunijoje ir Bulgarijoje susijęs su dideliu e, bylų atveju susijusiu su kaimo plėtra rengiantis taip pat rengimos narystė darbais, tai yra susijęs su 2008 metais ir nebeaktual dabartiniai situacijai. Ir labai sudėtinga paaiškinti, kodėl minima tai, kas vyko prieš 8 ar 9 metus. Aš, aš e, buvau dėstytojas e, teisės fakultete e, universiteto ir aš mm, mokiau studusą apie tai, kas yra teisingumas ir teisingumas pavėlavęs nėra teisingumas. Aš nežinau, kaip, ar galima pritaikyti šį atvejį čia, bet nežinau, kaip jūsų išvados gali, kuo gali būti naudingos. Ačiū. Kolega Valė. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Olafui už ataskaitą. Jūs pateikite daug E, detalios išsamios informacijos, daug statistinių duomenų. Tačiau man e, įdomiausia būtų pasiteirauti apie sukčiavimo ir pažeidimų statistiką. Mūsų komitetas turėtų e, daugiau dėmesio skirti šiam dalykui daugiau negu kitoms politikos kryptims kai žiūrime į mūsų komiteto darbą. Ir jeigu pasižiūrėsime dabar į sukčiavimo atvejus 15 e, metais 364 rekomendacijos valstybėms narėms, 47 procentai. E, toks pateikiamas skaičius apie rekomendacijų gyvenimą, toks procentas. Ir e, valstybėse narėse matome aukštesnį skaičių atvejų nustatytų sukčiavimo. gana dažnai e, atitinkamos e, struktūros institucijos e, išduoda leidimus veiklai, kuri neturėtų būti vykdoma. Ir jeigu kalbėsime apie partijas ir vyriausybės, kurios yra valdžioje valstybėse narėse, tai dėl to kyla problemų. Ir pirmiausia, ką reikėtų padaryti, traukti į teismą, paduoti į teismą vyriausybės, kad e, nebūtų tokios sistemos, kuri būtų neskaidri. Ir taip pat reikia pasižiūrėti tai, kas vyksta finansavimo pusėje ir kaip, kokį poveikį jis turi piliečiams. Uh, valdžios atstovai turi pasigilinti į savo sąžinę, reikia pasižiūrėti, kas vyksta valstybėse narėse ir mes taip pat turime užtikrinti, kad piliečiai gautų atsakymus, kad e, jie kažkas sureaguotų į jų reikalavimą užtikrinti daugiau skaidrumo, nes tai atsiliepia jų darbų, socialiniams sistemams ir vystymus apskritai. Gana dažnai matome favoritą nepotizmą ir sudaroma situacijas, kai neužtikrinamas skaidrumas. Matome vairius interesus. 50 reglamento straipsnis pradžia ir pabaiga tyrimų. Tačiau yra problemų, nes 75-80 procentų tokių atvejų yra uždaromi ir noriu paklausti, ar yra politinio spaudimo dėl to. Ir aš ir kiti kolegos e, keliame klausimus. Keliame klausimus apie e, Turino, pavyzdžiui, Lyono ar kitus dėlius infrastruktūros projektus ir apie tyrimus, kuriuos vykdo Olafas. ir apie tai, kad reikia atlikti tyrimus per trumpą laiką. E, nėra daug skaidrumo įgyvendant tokius didelius projektus. Ir aš nežinau, ar mano nugastavimai ar abejonės yra pagrysti. Dvi E, vyriausybės, Prancūzijos, Italijos yra susijęs su tuo ir man įdomu, ar jos nedaro jokios spaudimo, ar nevyksta politiniai žaidimai, galbūt kažkas daro spaudimą. Niekas jų nekaltina niekuo, tačiau mes norime informacijos apie finansinius aspektus. Mes bandėme iš Prancūzijos, Italijos, uh, ar komisijos gauti tokią informaciją, mums nepavyksta to užsitikrinti. Rolovas mums nepateikė informacijos. Aš kaip pilietis ir kaip parlamento narys noriu pasakyti, kad mes e, turime žinoti, ką daryti, kad gautume tokią informaciją. Valstybės narės e, turi pačiai atitinkam pareigūnai savo sąžinę politikai. E, turi pasižiūrėti į finansavimą, į sutartis ir mes turime pagalvoti apie tai, ką galėsime padaryti, jeigu, pavyzdžiui, tyrimai nebus baigti. Labai svarbu ir keistis informaciją, nes kartais sukčiavimo atveju yra tarptautinio pobūdžio. Galbūt būtų įdomu įtraukti, apie, įtraukti statistiką apie sukčiavimą ir pažeidimus, kurie susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Neturime e, daugelį valstybių narių teisinių priemonių kovoti su to reiškiniu, e, o mes turime patirties šioje srityje ir galbūt būtų įdomu įtraukti tokią statistiką ir tada būtų galima pasidalyti jas su kolegomis ir galima e, pasakyti kolegoms, jūsų šalyje matomi organizuoto nusikaltimo elementai ir jūsų šalis nieko to nedaro. Uh, Ajala Sender, dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją, daug jos gavome iš ataskaitos ir taip pat išklausėme direktoriaus Solofo, jisai akcentavo kai kuriuos dalykus. Norėčiau padėkoti jums iš tiesų Kai kurie e, kolegos skundžiasi e, dėl to, kad kažkas nebuvo pakartota, bet mes matome ir naujus dalykus ir manau, kad nauji dalykai taip pat e, yra įdomus, nes jie reagu, jais reaguojama į mūsų prašymus. Kalbam apie valstybės narės, kartais matome tokią beviltišką situaciją, apie tai kalbėjo kai kurie kolegos, apie pavyzdžiui teismo procesus kai kuriuose valstybėse narėse. Tai nėra, sakykime, Olafo problemo, tai yra valstybių narių, teismo procesai, valstybių narių dalykas. Ir aš norėčiau Jums padėkoti, kad Jūs 2014 metais pradėjote tyrimą kuris skirtas tam, kad būtų galima nustatyti priežastis, dėl kurių kai kurios valstybės narės, atinkam elgėsi mes, esame e, galbūt pirmieji nukentėję, nes kartais e, ministrai ne, ne, neatvyksta. Ir taip pat Kitas dalykas, kaip įgyvendamos ar neįgyvendamos rekomendacijos, kai kurios valstybės narės jas įgyvendama geriau negu kitos. Ir aš e, manau, kad ta lentelė gali daryti palyginimus ir taip pat e, galima kalbėti apie iniciatyvą paskatas teikti daugiau duomenų Jeigu kalbėsime apie nacionalinės lėšas, tai teismo institucijos, aišku, daugiau suinteresuotos, labiau suinteresuotos nagrinėti atvejus negu Europos e, fondų lėšų atžvilgių atveju. Ir e, taip pat kitas klausimas, kaip taikomi ir netaikomi, taikomos e, išvados, rekomendacijos, ar koks yra skirtumas e, gyvendant rekomendacijas, kai naudojamos valstybinės ir europinės lėšos. Kalbama apie Europos prokuroro instituciją, tai vienas dalykas, bet taip pat kai kurie dalykai gali pagerinti mūsų pačių darbą. Mes turime apie tai kalbėti bendraudami su nacionaliniais parlamentais E, apie, pavyzdžiui, teismų sprendimus susijusius su sukčiavimu ar e, neteisingu ES lėšų panaudojimu. Man atrodo, kad e, jau matome kai kuriuos požymius teigiamus ir galėtume toliau dirbti šioje srityje. Taip pat reikia nustatyti po, poveikis, kuri turi Olafo darbas nacionaliniu mastu. Pirmiausia, kiek tai susijęs su ES biudžetu. Aš manau, kad dabar mes galime galvoti apie ateitį, gali mums būti naudinga tam tikra informacija. E, Europos parlamentas nenori e, taisyti su tam tikrais biudžeto vertinimais ir manau, kad jūsų darbas gali būti mums naudingas, kai mes ginčiamės dažnai dėl biudžeto su taryba. Kitas dalykas - tabako klausimas. Jūs puikiai viską žinote. Buvo pateiktas prašymas, aš pritariu tam prašymui, galvojant apie ateitį ir apie tarybos sprendimą, nes e, komisija turi e, priimti sprendimą, ne jūs. Ir tiesa, kad yra labai svarbu, bus tai, kaip e, tas būdas, kaip e, Olafas gali mums padėti, nes parlamentas kreipėsi į komisiją ir pateikė atitinkamą prašymą. Pavyzdžiui, net, net naujinimas nepradėsime susitarimų e, ir taip pat visiškas direktyvos įgyvenimas. Mes negalime jokių būdų veikti mažiau veiksmingai Ir e, reikia neleisti, kad tabako gamintojai kaip e, galėtų tam, kaip tam tikras spaudimą panaudoti savo gaminius ir užplukdyti jais rinką. Ir mes turime palaikyti dialogą šioje srityje su komisija Reikia galvoti apie pokyčius, bent jau parlamentas jiems rengėsi, reikia galvoti, kokia gali būti nauja formulė, bet mes negalime prarasti veiksmingumo. Turime taip pat griežtai kontroliuoti rinką ir mes e, e, žinome, kad e, gali pakenkti rinką tai tabako gaminių gamintojai, jie užplukdami savo gaminiais. Ir kitas dalykas - struktūriniai e, žemės ūkio fondai. Mūsų komitetas jau seniai istoriškai e, kovoja, e, reikalauja, kad kaip galima geriau būtų panaudojami fondai, tų fondų lėšos. Ir gana įdomią jūs, e, jūs lentelę pateikėte, tai aišku ir susijęs su mūsų komiteto e, darbu, bet aš taip pat norėčiau pakviesti jūs kitais metais mums pateikti informacijos apie septintą pagrindų programą ar horizontą 2020. Mes žinome, kad yra labai aukštas klaidų lygis, e, keliasdešimt milijonų neteisingai panaudojama ir reikėtų panašiai žiūrėti į tai. Ir dar paskutinis dalykas, tai kas man kelia didelį susirūpinimą, e, kai žiūrime į Olafo ataskaitos patikimą ir priežios komiteto ataskaitą, tai yra procedūrinės garantijos asmenims, kurie susijęs su tyrimais ir duomenų apsauga. Mes balsuosime dėl pakeitimų susijusių su priežiūros komiteto veikla, bet dėl tų dviejų aspektų aš norėčiau jūsų paklausti kaip Olafo direktoriaus. Jūs e, ką galite pasakyti apie savo tam tikrus e, valdymo pajėgumus, kaip galite pasakyti, ar priežiūros komitetas įgyvendino domenų apsaugos principus taip, kaip buvo reikalaujama ir dėl procedūrinių, procesinių garantijų. Tai yra atskirimo biudžeto ir administracinių dalykų galbūt esmė. Ir kiek jūs galite garantuoti, kad tai, ko nepadarė priežiūros komitetas, jūs Olafo kompetencijos ribose užtikrinsite? kolega Von. Dėkoju, pirmininkė. Aš pono Keslerio Pono Gesleriui taip pat norėčiau padėkoti už jo tokį aistringą pristatymą. Jis galbūt dar aistringiau kalbėjo apie priežiūros komitetą. Ir tikriausiai žinoma, kad mes dabar um, jau tvirtinsime naują priežiūros komitetą ir tikimasi, kad ateityje jo veikla pagerės, bet ne apie tai aš norėjau kalbėjau. Pirmiausia, aš norėjau pakalbėti apie konkrečius dalykus. 35-asis ataskaitos mm, puslapis veiksmai susijęs su Ukraina. Buvo minėta delegacija e, Ukrainoje, kalbama apie e, paplitusią korupciją, sukčiavimą ir minimos naujos organizacijos E, kurios skirtos spręsti šiai problemai. Mane e, ir komitetą turbūt pritrenkė vienas dalykas. ES teikia finansavimą tam tikriems konkrečiems projektams ir nelengva yra nustatyti, kiek panaudota lėšų, nes vis sakoma, kad vyksta karas e, prie rytinių sienų ir yra labai sunku įvertinti, kaip įgyvenimi šie projektai. Tačiau, kalbant dar konkrečiau, daugumas, daug, didelė dalis finansavimo e, centriniam biudžetui Ukrainos, kaip e, ar deramai e, tos lėšos panaudojamos įgyvenant atskirius projektus yra gana sudėtinga nustatyti, tai, kaip panaudojamos lėšos, kai jos patenka į centrinį biudžetą ir ar jūs Jūs kalbėjote apie tai su ta nauja in, institucija, naujomis institucijomis ir kokios yra jūsų išvados. Ir kaip galvojate, tos institucijos, kaip naudos lėšas skirtas centriniam biudžetui ir projektams. Toliau trečiasis puslapis. Jūs visai teisingai pastebėjote, kad atlikote daugiau tyrimų, kad trukmė jų sumažėjo, bet taip pat jūs sakote savo apibendinime, kad tai buvo pasiektas net ir sumažėjus darbuotojų skaičiui. Aš noriu paklausti jūsų, ar e, atsirado koks nors poveikis sumažėjus darbuotojų skaičiui, pavyzdžiui, tyrimų uh, kokybei, ar ji nesumažėjo, nes jūs turite padaryti daugiau per trumpesnį laiką su mažesniu skaičiu darbuotojų. Taigi, ar nenukentėjo kokybė nuo tų dalykų. Ir paskutinis dalykas, ką norėjau paminėti, tai yra jūsų rekomendacijos e, išieškoti lėšas ir rekomendacijos pradėti teisminius procesus. Ir jeigu e, jūs rekomenduojate tai, ne visiems tai patinka. Ir mano klausimas yra toks, kaip jūs e, sprendžiate šios dalykus, jeigu, pavyzdžiui, asmenys ar organizacijos e, mato, kad jūs rekomenduojate, tiksliau, neatlikti e, teisminių, nepradėti teisminių procesų ir mm, neišieškoti lėšų, kaip jūs sprendžiate nu, skundus dėl savo tokių sprendimų. Ačiū. Aš taip pat noriu duoti klausimą, noriu pakomentuoti klausimą dėl priežos komiteto ir jo narių prieigos prie dokumentų. Parlamentas taip pat gauna labai daug dokumentų ir skundžiasi dėl to, kad negauna tų, kurių reikia. Tai reiškia, kad dokumentų pateikiamų apimtis dar neparodo, kad pateikiama visa reikalinga informacija arba pageidaujama. Taigi aš tikrai rekomenduočiau šį klausimą ir su juo susijusias aplinkybės panagrinėti papildomai, nes manau, kad e, nuolatiniai priežiūros komiteto nusiskundimai dėl to mums tikrai negali nerūpėti. Informacija apie Olafo tyrimų skaičius padvigubėjimą ir e, svarstymų trukmė sumažėjo 60 procentų, tačiau tie pranešimai, jeigu nėra pagrindžiami e, išsamių nagrinėjimų, tai yra kokybiniais aspektais, tikrai neverčia mūsų taip džiaugtis. Kyla klausimų mums, e, kiek bylų buvo užbaigtos pateikus atinkamas rekomendacijas. Ta informacija yra pateikiama, tačiau mes neturime informacijos apie bylas, dėl kurių rekomendacijos nebuvo pateiktos ir patvirtintos. Taigi apie tai norėtume gauti informacijos, nes mums rūpi vertinti Olafo atliekamų tyrimų kokybę. Dėl finansinių rekomendacijų noriu paklausti, jūs e, parengėte ir pateikėte finansinės rekomendacijas, kurių apimtis siekia 890 milijonų eurų. Komisija rekomenduoja tokias rekomendacijas pateikti tuomet, kai finansinės apimtis siekia nuo 2 iki 400 milijonų eurų. Kaip aiškintumėte tokį skirtumą? ir ar vyksta atitinkamas e, e, pakartotinio vertinimo procesas. Mums labai svarbus klausimas yra susijęs su tuo, kaip valstybės narės atsižvelgia į Olafo rekomendacijas. Norėjome pagerinti Olafo reglamento nuostatas tą linkme, kad valstybės narės privaloma tvarka turėtų teikti ataskaitas apie tai, kaip jos atsižvelgia į Olafo rekomendacijas. Jūsų ataskaitoje parašyta, kad 50 procentų jūsų tyrimų baigėsi teismuose, kuriuose yra primami sprendimai. Kiti 50 procentų, ar e, jie nepatenka į teismus, tie tyrimai dėl senaties termino, ar dėl kitų priežasčių, ar, ar atsakovai yra išteisinami teismuose, kokia yra situacija su ta tyrimo dalimi. Taigi prašau dabar sakyti užduotus klausimus. Ačiū. Apie... Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, geriausia būtų į kelis klausimus atsakyti galbūt vienu metu. Pirmiausia, dėl to, ar teismų rekomendacijos įgyvendina ar negyvendina. Teismų rekomendacijas įgyvendina ar negyvendina valstybės narės. Man atrodo, keli parlamentarai uždavė šį klausimą. Ponas De Jong, ar jeigu jums patiko praeitų metų ataskaita, tai ir ši ataskaita turėtų patikti, nes lentelė pateikiama ir bendrų rezultatų lentelė patikiama ir naujoje ataskaitoje. Štai čia matote teismų rekomendacijos, štai čia visa informacija. Tai čia matote šių metų rezultatus. Ir yra taip pat dar viena papildoma lentelė. Nebūtinai su, su tuo darbu, kurį atlikome praeitais metais, tačiau 47 rekomendacijos, parodyta kiek, kuriai valstybei nariai teko ir kiek jų buvo įgyvendinta valstybėse narėse. Manęs netenkina 47 procentų įgyvendinimo lygis. Turiu atvirai pripažinti. Neblogas rezultatas, bet galėtų būti kur kas geresnis nei 47 procentai. Mes pradėjome uh, rengti studiją daugiau nei prieš vienerius metus ir bandome išsiaiškinti tai, apie ką klausė ir ponė Greslė, kas nutinka su tomis bylomis, kurios yra atmetamos ir kodėl jos yra atmetamos. Ir kaip matote, čia kalbame apie 169 bylas 28 valstybėse narėse ir mums reikia 105, su 150 e, teismų susisiekti įvairiose valstybėse, įvairių teisinių priemonių reikia, kas trūksta įrodymų Italijoje, tai nebūtų, kad e, tas pats Junktinėje karalystėje. Čia toks būtų pavyzdys. Toliau, taigi mes, kaip sakiau, užsakėme tą studiją, ir tikimės, ji bus naudinga ir bus pagrįsta statistiniais duomenėmis, išsami ir tam bus kalbama apie įvairias priežastis, kodėl tiek nedaug, salginai nedaug rekomendacijų yra įgyvendinama valstybėse narėse. Ta studija jau yra gan neblogai parengta, jau turime tokius negalutinius duomenis, bet aš jų nepateiksiu. Yra tam tikrų priežasčių ten įvardyjama, kodėl vienoje kitoje valstybėje narėje ne, ne, neįgyvenimos tos rekomendacijos, bet aš norėčiau tos duomenis jums pateikti tuo met, kai ji jau, ta studija bus galutinai atlikta ir gausime galutinius duomenis. Taigi labai prašau kantrybės ir tai nėra asmenis dalykas, nes yra žmonių, kurie ištisus mėnesius dirba ties tą studiją ir uh, tam tikrais atvejais pareigūnai netgi vyko į, ir susitiko su pareigūnais valstybėse narėse, tai nėra vien tik tai tokie labai lengvai gaunami statistiniai duomenys, jie tiesiog bando kur kas e, geriau išsiaiškinti, kodėl nebuvo įsisavinti ar įgyvendinti tie tos rekomendacijos. Taigi, ponia Novakov, žinau, kad yra įvairių bylų, kai kurios yra senos, dar prieš įstojimą svarstytos bylos ir Mes tuos statistinius duomenis kaupiame vis, apie visus atvejus, apardo programos įgyvendinimą, pavyzdžiui, susijusią su Rumunija ir Bulgarija. Taigi tokiu būdu gal geriau galima suprasti, kiek yra įgyvendinama tų rekomendacijų, nors tam tikrais atvejais pasitelkėme senas bylas. Tai čia tokia papildoma tiesiog panaudojama informacija. Ir tai susijęs tuo, ką sakė ponas Novakovas. Taip pat jis sakė, kad 880 milijonų finansinių rekomendacijų, kalbėjote apie klaidas. Ne, ponė Novikov, tai nėra klaidos. Tie tyrimai, gal galėtumėte parodyti kitą skaidę apie finansinį poveikį, kur gal kur parodytas finansinis poveikis ši skaidrė. Valstybių narių tyrimai jų metu irgi buvo rasti pažeidimai susijęs su sukčiavimu ir nebūtinai su sukčiavimu. Ir Olafas dirba tik tai su sukčiavimo ir korupcijos bylomis. Tai 880 milijonų, kuriuos susigražino Olafas, jie nėra susijęs su klaidomis, bet su sukčiavimo atvejais. Tai yra tyčinėmis klaidomis arba sukčiavimo atvejais, bet ne, ne kokiamis tai eilinėmis klaidomis per neapsižiūrėjimą. Ponas De Jong ir ponė Gresli klausė ir prašė statistinių duomenų apie bylas, kur kalbama apie tai, kiek Olafo tyrimų uh, baigėsi rekomendacijomis, pavyzdžiui, praeitie, kai buvo, ir galiu pasakyti, kad 2015 metais 54 procentai, procentai visų Olafo tyrimų buvo susijęs su galutinėmis rekomendacijomis, viena ar keliomis. Tai reiškia 46 procentai bylų svarstymų 2015 metais jų gale nebuvo pateiktos rekomendacijos. 14 metų skaičių mes neturime, bet man atrodo 14,59 procentai buvo atvejų, kur buvo pateiktos rekomendacijos. Dar ankstesniais metais, kiek atsinu, 50-60 procentų visų atliekamų tyrimų galiausiai jų pabaigoje pateikiamos rekomendacijos. Tai yra labai vertinga informacija, tačiau mes nemanome, kad tas Olofo tyrimas, kurio pabaigoje nėra pateikiamos rekomendacijos, gali būti laikomas nesėkmingų tyrimų. Kodėl mes taip manome? Tiesiog atliekame tyrimus remiantis gautą informaciją ir Jeigu išsiaiškinama apie sukčiavimą, tai tada teikiame rekomendaciją. Jeigu galiausiai suprant, išsiaiškiname, kad sukčiavimo nebuvo, tai tada džiugu ir jokių rekomendacijų mes nepatikėme ir džiugiai konstatuojame, kad nėra sukčiavimo atvejo. Jeigu mano personalo nariai, tarkim, išsiaiškina, kad komisija ar parlamento pareigūnas nieko blogo nepadarė, tai nelaiko tokio tyrimo nesėkmė jokių būdų, tai būtų labai netinkamas precedentas, bet paprastai uh, kaip sakiau, statistiniai duomenys yra gan stabilus - 50-60 procentų, praeitais metais 54 procentai visų bylų yra svarstymų, bylų yra susijęs su rekomendacijomis. Ir kalbant apie 60 ar 80 procentų skundų, kuriuos gauname ir kurie yra atmetami, kitaip tariant, mes gauname maždaug 1400-1500 informacijos vienetų, tokių informacijos kategorijų apie tam tikrus sukčiavimus ir panašiai, susijusiais, su, susijusiais su, su darbuotojais. Ir daug tokių atvejų yra atmetama dėl to, kad pagal 15 straipsnio uh, parametrus mūsų įgaliojimai, subsidarumo, proporcingumo principai e, reiškia, kad negavome pakankamai įrodymų ir panašiai. Ir taip pat daugiau nei 200 tyrimų per metus atliekama. 219 praeitais metais, 220 dar ankstesniais metais, taigi apie 220 tyrimų kasmet. Ir 54-55 procentai tokių tyrimų, tai būtų apie 200 per metus, jų pabaigoje pateikiamos rekomendacijos. Nu, na ir tos rekomendacijos, teisinės rekomendacijos, dėl pusė jų kyla, yra keliamos bylos. Visuomet keliama byla, bet pateikiami kaltinimai ir 50 per pusėje maždaug tokių bylų yra pateikiami kaltinimai. Ir po to, kalbant toliau apie rekomendacijas, pane Greslė klausė, čia vėlgi šioks toks nesusipratimas, nes mes ataskaitai teigiame, kad 880 milijonų eurų buvo susijęs su Olafo finansinėmis rekomendacijomis, tas tiesa, bet komisija 200 maždaug susigražino milijonų. Mes kasmet surašome tuos skaičius, bet aišku, to nepakanka. Ir 200 milijonų eurų buvo susigražinta komisijos praeitais metais, tačiau tai beveik visiškai nesusijęs su tais 800 tūkstančių eurų, dėl kurių patikėme rekomendacijas, nes jų susigražinimas yra ta procedūra, kuri užtrunka kelis metus ir paprastai daroma per tarnybas, kurios išmokėjo tas, tuos pinigus. Komisija ir Europos parlamento administracija, pavyzdžiui, kai, kai bando susigražinti lėšas išmokėtas parlamentarams. Ir tai užtrunka daugybę metų. Kai kurių programų atveju gali pradėti lėšų išieškojimą tik tuo met, kai to programa jau galtinai gyvendinta. Tai septynerius metus, tarkim, ji trunka ir tik po septynerių metų gali tada bandyti susigražinti tas lėšas. Taigi negalima čia daryti lygybės ženklo tarp lėšų, kurios buvo susigražintos dėl rekomendacijų 15 metais ir realiai komisijos susigražintų lėšų 2015 metais, nes čia nėra jokio laiko ryšio, nes kuo daugiau patikėme rekomendacijų, tai tuo daugiau tų lėšų galime susigražinti ir mes stengiamės, kuo galima daugiau pateikti tų rekomendacijų nei anksčiau. Prokuratūra, ponė Dejong. Ponas Dejong kalbėjo apie 40 procentų gyvenintų rekomendacijų. Taip, dėl to mums reikalinga Europinė prokuratūra, nes jeigu būtų jau prokuratūra, tai mes galėtumėme teikti rekomendacijas tai prokuratūrai ir tik jiems Ir jeigu pažvelgtumėte į lentelę apie teismų sprendimų įgyvendinimą, čia ataskaitoje, 29 puslapyje pateikta ta lentelė, čia matome, kad 47 procentai įgyvendintų rekomendacijų, čia viskas priklauso nuo valstybių narių. Tai nereiškia, kad Olofui geriau vyksta bendradarbiauti su vienomis ar kitomis valstybėmis narėmis ir uh, kai kuriuose galbūt sunkiau vyksta mums, sėk, sėkmiau, sunkiai sudėtingiau mums bendradarbiauti, bet su visomis valstybėmis narėmis mes bendradarbiaujame ir tik tai skirtingas noras egzistuoja valstybės narėse įgyvenyti mūsų teisminės rekomendacijas. Jūs esate politikai ir ponas Valė taip sakė, sakė, tai jūs turite galbūt užsimti tais dalykais, tačiau tai, kad trūksta nuoseklumo tarp valstybių narių, kalbant tarp kaltinamų nuosprendžių, santykio, kalbant apie mūsų rekomendacijas, tai tai matyt rodo, kad čia labiausiai na, reikalinga ta Europinė prokuratūra. Tai yra 15 metų ataskaita, jeigu norite, kad aš daugiau pap daugiau papasakočiau apie ateitį, tai ir galėčiau parengti ataskaitą ir apie ateitį. Ir mes dirbame ir toje srityje. Jeigu norite pakalbėti apie 883 reglamento peržiūrą, kai jau pradėjo komisija, mes galime apie tai pakalbėti. Ir tai, kaip Olafas galėtų bendradarbiauti su prokuratūra ir panašiai, neseniai buvo parengta ataskaita tuo, tuo klausimu, bet 15 metų ataskaitomis apie tai aišku, kad nekalbame. Na ir galiausiai ponė De Jong ir visi komiteto nariai. Ir dar norėčiau pasakyti, gal tai paskutinis kartas, kai aš atvykau pas Jūs pristatyti metinę ataskaitą, ar aš net nežinau, ką aš dar galėčiau padaryti. Aš nenorėčiau leistis į emocijas, bet tik tai labai prašau, ponė pirmininkė, padėkite man, padėkite Europos piliečiams ir nemanykite, kad me, mums moka cigarečių kontrabandininkai. Mes visą tą informaciją pateikėme savo tinklapyje ir mes nekartą kartojame tai ir anksčiau parlamente, bet vis tiek dabar tokie parlamentarai kaip ponas De Jong, aš matau, kad e, ir kiti buvo atvykę į Olafą ir bando apie tai kalbėti savo posėdžiuose, bet jūs sakote, kad man moka cigarečių gamintojai dėl tų susitarimų su jais. Ne, taip nėra. Tai jeigu jūs jau taip sakote, tai įrodykite, kaip jūs žinote, iš kur dabar, apie kokius jūs pinigus kalbate. Nes tai labai rimti kaltinimai ir labai rimta, kai šiame parlamente apie tai tokie kaltinimai yra metami. Taigi, jeigu yra susitarimai su tabako produktų gamintojais, jeigu komisija ir toliau nori tokius sutarimus pasirašinėti puiku, Bet jeigu jie nenori tų susitarimų, man ir, ir tai tinka, man tai visiškai vienodai. Aš visiškai neturiu net nuomonės tuo klausimu. Komisija pati priima tokius sprendimus ir parlamentas taria žodį apie tai, bet Olafas nenukentės nei vienu euru, jeigu negausime to, jeigu nebus pasirašyti tie susitarimai. Ir jokio finansavimo mes iš tabako gamintojų negauname. Mes ir toliau vykdytume savo tyrimus, kaip ir anksčiau, ir be tų susitarimų. mes patariamajam komitetui pateikėme labai daug informacijos ir tyriamąją veiklą mes pristatėme ir kalbėjome apie visus dokumentus, tos dokumentus įvardijo parlamentas ir auditorumai apie tai yra informuoti ir komisija taip pat, taigi mes konsultavomės su visomis komisijos tarnybomis ir jie įvardijo savo prioritetus, mes keitėmės taip pat ir nuomonėmis ir jūs, ponė Greslė, ten buvote, ponas Novakovas taip pat. Ir remiantis tomis pastabomis, pastabomis mes ir, mes ir apibrėžėme savo tyriamosius įgaliojimus. Dėl italų ir belgų praeitais metais mes rašėme visas tautybės, bet kodėl specialų skyrių skiriame personalo nariams? Ta darome kasmet. met bet kažkas uždavė klausimą apie italus, Italijos direktorių iš Italijos ir panašiai. Taip, italų ir belgų turime, bet tai nereiškia, kad 200 žmonių iškart atleidžiami ir visi kiti, kurie pasamdomi, yra iš vienos šalies. Taip nėra, aš turiu skaičius, galiu juos pateikti, bet jūs tikrai Ne, neklauskite manęs, ką man, padaryti, ką man daryti, kad būtų mažiau belgų ir italų. Aš net nieko negaliu padaryti. Aš net nemanau, kad šis vis yra problema. Ir aš nemanau, kad kiekvienos tautybės atstovų pas mus turi dirbti. Mes bandome visiems atstovauti, nes e, atliekame tyrimus įvairiose vietose, įvairiose šalyse, tačiau dėja taip neatsitiko. Pavyzdžiui, generalinis direktorius negali pasakyti, per daug italų turime, tai 20 italų turime atleisti ir 20 vokiečių ir prancūzų pasamdyti taip nedaroma ir niekuomet taip nebuvo daroma. Italai vis dar dirba, gal kiti jau išėjo, bet tikrai galiu patikinti, kad italai su jais nėra kažkaip tai ypatingai elgiamasi. Aš išsiunčiau jums elektroninio pašto elektroninį laišką, ponė pirmininkė. Mes atlikome studiją dėl pakelimų pareigose. Ir tame tyrimė paaiškėjo, kad daugiausiai pokėčiai tų paaukštinimų gavo. Aš e, tik tiek galėčiau pasakyti, praeitais metais turėjome beje 11 informatorių. Olafe tai nėra labai daug. Ir tai nereiškia, kad mes turime teisę, privalome ginti. Informatorius gina personalo e, darbo tvarkos nuostatos, taisyklės, jie gali būti baudžiami administracijos ten, kurie dirba, dėl to, kad jie yra informatoriai. Tai, pavyzdžiui, jeigu esi informatorius, tai tu negaligi vaikščioti ir sakyti, štai aš esu informatorius ir tu man turi tą ir aną padaryti. Mano manimu, tai nėra tinkama apsauga, bet taip yra informatorių apsauga reiškia, kad jie gerai viešai vardėmi kaip informatoriai, kad žmonės žinotų, kad jie yra informatoriai. Ir paprastai informatoriai labiau norėtų išlikti anonimiški ir, ir ne, ne, kad nebūtų įvardėmi kaip informatoriai. Toliau Ukraina. Dėl Ukrainos. Mes galime atlikti tyrimus, e, tą padaryti sudėtinga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad, kaip sakė ponas Von, parama biudžetui reiškia, kad tai yra ta na, priemonė, kuri dažniausiai naudojama dėl aiškių priežasčių ir aišku, tai nepadeda tyrimams, milijonas, šimtas milijonų yra numatyta biudžete ir nežinai, kas su tais pinigais atsitiko. Ir taip ir buvo su Ukraina. Ir kita priežastis yra ta, kad Ukrainoje nuo to laiko mūsų įgaliojimai labai sumažėjo ir atsispirti ir atlikti sudėtingus tyrimus, kai kalba eina apie finansinius trautus trečiose šalyse, faktiškai tą padaryti beveik neįmanoma. Mes viską bandome padaryti ir ieškome santykių ir bendradarbiavimo būdų su naujais teikta kovo su korupcija tarnyba Ukrainoje, kaip mes galėtumėme atlikti daugiau tyrimų ir atlikti jų, juos greičiau. Liktai reikštų, kad mes to nedarėme anksčiau. Ne, ne taip yra. Taip, mūsų darbuotojų yra mažiau, bet mums pavyko dėl įvykdytos reorganizacijos ir vadovybės veiksmų mums pavyko išsaugoti ir net padidinti darbuotojų skaičių dirbančių ties tyrimais. Mes tiesiog tas papildomas priemokas sumažinome. Ir tų tyriamųjų padalinių skaičius padidėjo, o sumažėjo tokių pagalbinių tarnybų skaičius, tokių, kurios netliko jokių tyrimų. Dabar prieiga prie dokumentų, čia irgi aišku yra svarbus klausimas, norėčiau pateikti kelis pavyzdžius. Aš gal čia ir kartojausi šiek tiek, kaip ir priežiūros komitetas mano, kad negauna prieigos prie uh, dokumentų, aš manau, kad jie gauna pakankamai tos prieigos ir aš galėčiau pateikti kelis visai šviežius pavyzdžius, kai, pavyzdžiui, jie sako, kad negavo tam tikrų dokumentų. Mes visuomet jiems suteikėme galimybę susipažinti su dokumentais, kai, taip nurod, kai tai nurodyta reglamente ar susitarime, kurį esame pasirašę su jais. Ir kaip sakė ponia Ajala Sender, mes negalime ir aš asmeniškai negaliu atskleisti tyrimų detalių su pavardėmis ir vardais dėl duomenų apsaugos priežasčių. Jie prašė tų duomenų dėl to, kad rengė nuomonę apie drausminės rekomendacijas ir jie paprašė, kiek drausminių procedūrų buvo atlikta Olafe, apie šimtas. Su pavardėmis, pavardėmis ir parlamento darbuotojais, parlamentarais, komisijos nariais, jeigu jų pavardės buvo minimos, taip pat personalo darbuotojai visi buvo minimi, kuriuo atžvilgiu drausminės procedūros yra taikomos. Tai yra labai jautrus duomenys konfidencialūs duomenys ir gal jie nori apie tai parengti nuomonę, puiku, bet buvo ir susiraš, susirašym, susirašėme su jais labai konkrečiai, aš viską jiems parašiau, net ir paskambinau tam pranešėjui, tai labai racionalus žmogus ir pasakiau, jeigu me, mes pateiksime mėginį tokį tik tai, atrinksime, na, 50 procentų visų duomenų ir pateiksime, jis sako gerai, tinka. Taigi, jeigu norima patikrinti 50 procentų visų duomenų, puiku. Na ir tam pačiam pranešėjui būtų naudinga turėti tik tiek informacijos, nes tada jisai puikiai žinos, kuris komisaras, kuri grupė, kurios grupės atžvilgiu ir panašiai yra taikoma, kokia tai drausminė procedūra ir panašiai. Ir vis tiek dabar jie sako, kad negavo galimybę susipažinti su duomenimis, bet šimtų procentų negali gauti jie tų duomenų. Jie sutiko su 50 procentų, mes atsitinė tvarka atrinkome tuos duomenis, tai yra kaip toks mėginys leidžiantis jiems išsiaiškinti, kokia yra situacija ir kaip viskas vyksta. Ir dar vienas pavyzdys, praeitą savaitę Gavau laišką iš priežiūros komiteto pirmininko ir jūs, ponė Greslė, buvote irgi viena iš adresatų, nežinau kodėl. Buvo pasakyta, ką jūs padarėte dėl šių trijų tyrimų komisijos narių atžvilgių. Jie buvo įvardinti, aš nesakysiu, neminėsiu jų pavardžių. Na, atvirai kalbant, kodėl aš turėčiau kam nors pasakoti, tai mes nusintėme jiems atsakymą. Ponės Greslei neskiriame to, nenusintėme to atsakymo kopijoje, nes manome, kad tai yra tų trijų parlamentarų privatumo pažeidimas. Ir paprašėme informacijos apie tuos tris tariamus tyrimus. Komisijos nariai, sako kalbėtojas, ne, ne parlamento nariai. Apie komisijos narius eina kalba. Taigi, man atrodo, kad aš atsakiau į visus klausimus ir pakankamai aiškiai dėkoju. Ja, dankišin. Labai ačiū ir panašiai dar norėtų tarti žodį. Prašau, Julija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man susidarė įspūdis, kad gavau bent jau atsakymus į dalį savo klausimų. Ačiū, baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, bet kokiu atveju tikrai negalėsite skūstis, kad negavote žodžio. Dabar jau atsiliekame nuo savo darbo tvarkės 45 minutėmis. Dėkuoju sutiktą informaciją. Dabar ketvirtas darbo tvarkės klausimas. 16 metų šeštasis auditorų pranešimas dėl kovos su gyvūnų lygomis ir epidemijomis. Pranešėjas yra Zdechovskis, audito rūmos atstovė ponė Jakobsin, jai dabar suteiksiu žodį iš karto. Dėkuoju pirmininkė. Pirma pirmininkė komisijos atstovai, ponės ir ponas. Norėčiau padėkoti Jums už galimybę pristatyti šiandieną Jums mano pirmąją ataskaitą kaip auditorumų narės. Mano ataskaita e, yra e, susijusi su ES e, programomis skirtomis užkirsti kelią užkrečiamų e, gyvūnų e, lygų plitimui. Kodėl šis klausimas yra svarbus? Svarbus dėl maisto saugos, sveikatos apsaugos ir dėl to, kad kai kurios lygos yra persiduoda žmonėms ir kai kurios iš tų lygų yra labai užkrečiamos, gali išplėsti tarp valstybių narių sienų ir sukelti labai daug išlaidų ir tam tikros išlaidos gali e, sukelti rinkų eksporto praradimą, gali labai daug kainuoti valstybių narių sveikatos apsaugos sistemoms. Ir galima pateikti pavyzdį e, snukio nagų lyga 2001 metais pasireiškė jos proveršys ir tai kainavo maždaug 12 milijardų eurų, tą minime savo ataskaitoje. 2009-2014 e, metais ES biudžetas skyrė 1,3 milijardus eurų e, siekiant e, įgyventi programas skirtas panaikinti gyvūnų lygoms ir tos programos apimė tokius veiksmus kaip vakcinavimas gyvūnų, testavimas ir kompensavimas ūkininkams už paskirstus gyvulius. ES e, finansinis įnešas valstybėms narėms yra paprastai 50 procentų. Kokius klausimus mes audito metu nagrinėjame? Audito metu siekėme pasižiūrėti, ar programos skirtos gyvūnų lygų išnaikinimui, kontroliai ir stebėjimo programos pakankamai gerai e, e, buvo įgyvenimas, ar buvo e, veiksmai pakankami ir e, E, šiame kontekste vertiname e, komisijos požiūrį, e, programas skirtas ir gyventas valstybių narių ir žemė ar pakankamai gerai naudojamos lėšos jas įgyvendinant. Jas įgyvendinant. Taigi, ką nustatėme, aš kaip pilietė ES ir vartotoja galiu pasakyti, kad išvados gana pozityvės ir mes pamatėme, kad uh, pakankamai gerai buvo kovojama su gyvūnų lygomis ir e, pasimatėme, kad sumažėjo e, galvijų spongioformės encelofatijos, e, salmonelos, pasiutlygės atvejų, bet kai kurios lygos gali pasireikšti labai greitai, išplisti greitai ir dėl to reikia nuolatos išlaikyti budrumą ES ir valstybių narių lygmenių. Uh, Jeigu pasižiūrėsime į atskirus audito klausimus, mes e, pasižiūrėjome, ar e, komisijos požiūris yra geras ir e, ar yra gera techninė, geros teigiamos techninės konsultacijos, rizikos vertinimas ir ar yra mechanizmas prioritetams išteklių nustatyti. Uh, Mes nustatėme e, pozityvius dalykus, tačiau nustatėme ir tam tikrus e, trūkumus, rytis, kurias reikia pagerinti. E, komisija naudoja dabar rodiklius, kuriuos turi naudoti valstybės narės, tačiau mūsų nuomonė galima juos pagerinti, kad būtų galima gauti daugiau informacijos apie veterinarinę kontrolę ir apie programų mm, deramą programos naudojimų lėšų panaudojimą. Dėl valstybių narių programų ir gyvenimo mes prieėmė prie išvados, kad programos yra geros, gerai gyvenamos ir kad pakankamai geros sistemos egzistuoja, identifikuoti protrukiams gyvūnų lygų ir kaip galima greičiau išnaikinti tų lygų žydinius. Tačiau mes pastebėjome, kad kai kuriais atvejais trūksta kontrolės ar sąnaudos pernelyg didelės, keletų atvejų, išmokant kompensacijas ūkininkams ar e, įgyvendinant korekcinės priemonės. Kai, kai kurie elementai galėjo e, būti gyvenami geriau ir, pavyzdžiui, užtikrinamos geresnės e, biosaugumo priemonės. Taip pat pastebėjome, kad kai kurios programos lietai gyvenimas, kaip kad galvijų tuberkuliozės išnakinimas Junktinė karalystėje Airijoje ar avių ir aškų bruceliozė e, pietų Italijoje. E, kitos, žinome, kad kai kurios lygos, pavyzdžiui, tuberkuliozė gali persimesti į laukinę gyvūnyje ir e, taip pat matėme, kad yra problemų užtikrinant skiepus nuo tam tikrų lygų. Mes pas, matome, kad pakankamai, nėra pakankamai gerų modelių, pagal kuriuos komisija atsiskaitytų parlamentui ir tarybai apie mm, taupumą, mm, taupimą lėšų įgyvendinant veterinarinės programas. Ir ką mes rekomendavome? Žinome, kad lygos gali pasireikšti ir plisti labai greitai, dėl to e, nuolatinis budrumas komisijos ir valstybių narių lygmenių yra labai svarbu tam, kad būtų galima pagerinti e, gyvūnų lygų e, nustatymą, kontrolę ir stebėseną. Reikia geriau keistis epidemiologinę medžiagą valstybės narėms, taip pat reikia išnagrinėti, ar dabartiniai rodikliai neturėtų būti atnaujinti, kad būtų galima užtikrinti geresnę informaciją apie veterinarinę kontrolę ir apie e, taupiai naudojamas lėšas programuose. Toliau e, reikia įtraukti sistemiškai laukinės gyvūnijos aspektą įgyventinant veterinarinės programas ir toliau e, užtikrinti, kad valstybės narės pakankamai gautų vakcinų kai nustatomas epidemijos. Ir aš norėčiau galiausiai padėkoti komisijai už konstruktyvų bendradarbiavimą, pateikiant visą informaciją, kurios mums reikėjo. Ir taip pat norėčiau padėkoti ponas Dehovskiui, jūsų komiteto pranešėjui, kuris parengė puikų darbo dokumentą apie mūsų ataskaitą ir dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, pirmininkė. Kolegai Stechovskis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visą laiką stengiuosi kalbėti trumpai ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime kompensuoti šiek tiek anksčiau per ankstesnį diskusiją prarastą laiką. Pirmiausia, noriu padėkoti visai auditorių komandai, auditorumų, poniai Jakobsen už puikiai atliktą darbą. Tai tikrai nėra vien tik mandagumo žodžiai, nes buvau palankiai nustebęs Europos audito rūmų parengtos ataskaitos kokybė. Ja perskaičiau iš tiesų keletą kartų ir labai suprantama kalba parašytas gyvūnų lygos e, daro didžiulį poveikį Europos vartotojams ir tokių protrukių per pastaruosius metus buvo keletas ir jie sėja baimę mūsų piliečių tarpe, taip pat e, daro ir ekonominį poveikį, ypač žemės ūkiui bei maisto produktų gamintojams. Audito rūmų ataskaitoje išskirtos keletos kelet, keletas sričių, kurios, mano man, yra svarbios. Pirmiausiai, svarbu automatiškai keistis informaciją ir stiprinti procedūrinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių gyvūnų lygos nesustoja ties valstybių narių sienomis, todėl būtina bendradarbiauti su jomis kovojant ir būtent ES lygių tą galima geriausiai padaryti. Ir tai yra atsakymas visiems ES kritikams ES prioritetas yra užtikrinti maisto saugumą ir čia ES institucijoms tenka labai svarbus vaidmo. Todėl noriu paklausti komisijos, kokiu žygiu komisija įmasi siekdama pagerinti automatinį keitimąsi informaciją tam, kad pastelkus atinkamas technologijas informacija tarp valstybių narių būtų keičiamasi greičiau siekiant uh, sustiprinti bendradarbiavimą ir geriau koordinuoti veiksmus. Kitas dalykas yra susijęs su geresniu pasirengimu potencialiems naujų lygų protrukiams, kurie galėtų turėti įtaką Europos vartotojų sveikatai ir žemės ūkiui. Noriu paklausti, ar mes esame pakankamai apsirūpinę ir pasirengę vakcinacijoms iškilus E, tokiai situacijai, nes būtent vakcina galėtų užkirsti kelią lygos plėtimui ir e, žmonių užkretimui, užsikrėtimui tomis lygomis. Taigi reikėtų a, įsteigti va, vakcinos bankus ir ar komisija turi parengus atitinkamą strategiją, kaip apsirūpinti vakcinos atsargomis. Taip pat a, e, Noriu paklausti, kodėl gyvūnų tuberkuliozė dar nebuvo išnaikinta Anktinėje karalystėje ir ar komisija rengia kokią nors specialią strategiją, kaip kočių šią lygą Anktinėje karalystėje ir Italijoje. Taigi tiek noriu pasakyti, pirmininkė, esu pasirengęs tolesnėje diskusijai. Pone Kadimbach, paprašy žodžio, prašau. Aš e, taip pat noriu padėkoti tiek auditorumams, tiek pranešėjui nes e, jis e, savo pranešime labai sumiai pristatė parlamento poziciją, norėčiau tik keliais aspektais ją papildyti. Aš pritariu tiek komisijos pozicijai, tiek ir pranešėjo pozicijai, kad geriausias būdas kovoti su lygomis yra jų užkardimas Čia taip pat e, noriu pabrėžti, kad gyvūnų laikymo sąlygos taip pat turi didelę įtaką įvairių lygų plitimui, todėl būtina e, nepamesti iš akių ir e, žemės ūkija taikomas gyvūnų laikymo metodikos. Kalbant apie vakcinavimą, manau, kad ir lygų profilaktiką čia reikėtų šios ir tie daugiau nuveikti, tačiau turime nepamiršti ir humaniškumo aspektų e, veterinarijos srityje, nes naudojant kuo daugiau antibiotikų žemės ūkyje didėja ir žmonių organizmo e, atsparumas antibiotikams, todėl šioje srityje reikėtų tiek daugiau šviečiamosios veiklos, tiek e, ir metodinių priemonių imtis, nes nepaisant to, kad profilaktiniais tikslais jau yra uždrausta naudoti antibiotikus, šerti jais gyvūnus, tačiau ne visur dar šių taisyklių yra laikomas komisijos atstovas Pons Bertrand iš Santė generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai, kadangi laikas bėga labai greitai. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad šis auditas vyko labai konstruktyvus bendrabiavimas su audito rūmais sąlygomis ir aš noriu padėkoti auditorumams už tai, kad atsižvelgia į komisijos nuveiktą darbą pateiktą informaciją, kadangi tema yra sudėtinga, susijusi su ekonomika, visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata ir gerovė. Ir, ir Būtent visi šie aspektai labai puikiai atspindimi pranešėjo, parengtame pranešime kalbant apie pirmiausia pranešėjo, po to kitų kolegų užduotus klausimus susijusius su keitimus informacija tarp valstybių narių. Dabar egzistuoja pakankamai sofistikuota informacijos keitimosi kilus epidemijoms sistema tarp komisijos ir valstybių narių. Ir manau, kad pastarosios epidemijos kur e, e, iš Turkijos per e, Bulgariją ES teritoriją pateko viena gyvūnų epidemija ir jos užkratas veiksmai buvo koordinuojami labai veiksmingai. Ir aš taip pat sutinku, kad vakcinavimas tikrai būtų pati veiksmingiausia priemonė siekiant sustabdyti epidemijos plitimą nes dabar komisija analizuoja praėjusių metų sukauptus duomenis ir tikimasi, kad e, e, gali e, tas virusas vėl e, kitų metų pavasarį pasiekti Europą. Tačiau savim suprantama, kad komisija neturi tokių pajėgumų, kad aprūpintų visą Europą atitinkamomis vakcinomis, tačiau mes raginame ir steikime informaciją valstybės narėms, kad jos pačios galėtų pasirūpinti ir užsipirkti vakcinos. Taigi e, nesvarbu, iš kur atvyktų tos e, epidemijos, ar iš rytų Europos, ar iš Šiaurės Afrikos, ar iš kur kitur, mes e, stengiamės, kad būtų atsižvelgiama į visus aspektus ir apsirūpinama vakcinomis. Kalbant apie svarumą antibiotikams, tai mūsų pozicijose šiek tiek kitokia nei auditorumų, kadangi susijusi labai dideliu plačiu mastu su e, visuomenės sveikata. Komisija veikia darbo grupė ir ji turėtų tęsti darbą e, per kitos valstybės pirmininkavimo laikotarpį Ir aš manau, kad šis klausimas iš tiesų yra daug platesnio masto ir nėra susijęs su veterinarinėmis programomis, kurias mes čia svarstome. Jų pagrindinis tikslas yra tas, kad gyvūnų lygos e, netaptų užkrečiamomis e, žmonėms ir kad būtų galima e, be jokių kliūčių užtikrinti gyvūnų judėjimą ES teritoriją. Tuo tarpu atsparumas antibiotikams apima daug daugiau aspektų nei anksčiau minėtieji. Ačiū, ponė Jakobsin, jūs taip pat paprašėte žodžio, prašau. Sveiki čia. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad komisija ėmėsi labai svarbių iniciatyvų ir mes laukiame tolesnio darbo su komisija, kad galėtume pažiūrėti, kaip įgyvendinami teisės aktai dėl gyvūnų sveikatos, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Ačiū. Ne, norime, pranešės nenori pasakyti, atsakymai buvo labai išsamus, dėkuoju. Mhm. Mums pavyko sutaupyti laiko, noriu padėkoti e, pranešėjams, komisijos atstovams. E, dabar kitas darbo tvarkės klausimas. 2014 metai mūsų kelionė į Čekiją. E, komisija ir audito rūmai atliko tam tikrų darbų ir žinome, kad yra problemų gyvenant struktūrinius ir žemės ūkio. E, E, fondus. Norėčiau steikti žodį komisijai, kad pristatytų mums naujausią informaciją apie tai, e, kas vyksta su fondais Vanden Abelė, kuri atsakinga už audito, Hernandez e, iš Čekijos skyriaus. Kas norėtumėte pirmas pasakyti? Labai ačiū. Ačiū, kad suteikėte mums galimybę pristatyti Jums naujausią informaciją e, susijusią su Jūsų svarbia misija, susijusią su tuo, kaip e, Čekijos Respublikoje naudojamos struktūrinių žemės ūkio e, fondų lėšos. Europos komisijoje audito Pas, Europos komisija pastebėjo, kad reorganizuota audito institucija tam tikros e, finansinės pataisos įgyvendinos, nes buvo problemų e, finansų valdymo sistemoje. E, galima sakyti, kad 2015 metais audito institucija pateikė ataskaitą E, kuri nebuvo išbaigta. Taip, žinome, kad praeitėje gyvendinimo problemų buvo ir buvo atliktos finansinės pataisos. Speciali darbo grupė Čekijai įkurta ir buvo kilęs pavojus, kad e, dėl 500 e, milijonų dabar 300-400 milijonų. Apie, kalbam apie tokias sumas yra reformuojama Čekijos sistema. Žinome, kad patvirtintas valstybės tarnybos įstatymas, e, viešoji administracija, jos paėgumai yra sustiprinti, taip pat viešosios tarnybos veiksmingumas padidintas. Ir e, gyvendinimo e, sertifikuojančios institucijos turi dirbti deramai atliekamas finansinis valdymas ir užtikrinama, kad visos operacijos buvo teisėtos. Taip pat yra taikomas iš ankstinės sąlygos, e, kurios užtikrina, kad bus deramai gyvenamos strategijos ir programos. Ir dėl to salgiškumo iš ankstinio, e, e, geriau gyvenamos vėlios strategijos, taip pat atsirado atrankos kriterijai geresni, kurie leidžia identifikuoti, e, kokie bus projektai atrinkti, kokie yra tikslai ar programos, ar projektų, ar programų tikslai ir reikia siekti įgyvendinti operacinių veiklos e, programų tikslus. Dabar sistema jau nauja pradėjo veikti. Mes tikimės, kad paskirim procedūra baigsis iki vasaros. E, atrankos komitetai dirba labai aktyviai. 3-4 e, stebėsienos programų komitetai yra įkurti dėl koordinavimo bendro. sujungta Čekijos e, Respublikoje regioniniai visi punktai dabar e, centralizuota iš ministerijos atitinkamos bus koordinuojama veikla, bus taikoma bendra metodika, bendros taisyklės programus įgyvendinti e, rekomendavo tai padaryti komisija. Ir dėl iš ankstinių sąlygų tikimasi, kad tai turės tiesioginio poveikio, e, ypač jeigu minėtume viešuosius pirkimus ir iš ankstinės sąlygas, taip pat įgyvenimas labai svarbus veiksmų planas ir tikimasi, kad jis sustiprins administracinius paėgumus, ne tik kokybę, bet ir kiekybę e, sustiprins, e, atsiras daugiau darbuotojų, taip pat bus įdėktos elektronikos elektroninės procedūros ir bus visiškai užtikrinti elektroniniai viešieji pirkimai, nauja sistema. Taip pat atsiras taisyklės, kurios leis nustatyti savininkų struktūrą ir speciali sistema bus naudojama visų valdymo institucijų. Egzistuoja jau tam tikros taisyklės, kurios skirtos išvengti e, interesų konfliktui, bet parlamentas dabar dar e, nagrinėja įstatymo projektą ir mes manome, kad per ateinančius mėnesius e, bus patvirtintas šis įstatymas. Dabar perdotų žodį kolegiai, kuri atsakinga audi, už auditą ir pristatys, kas įgyventa per pastarusius mėnesius. Labai ačiū, Gabriela, labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš esu Ilse Vandenabilė. Interregijo audito skyriuje dirbu atsakingas ir už Čekijos Respubliką. Pristatysiu Jums e, naujausius veiksmus e, apie tai, ką pad, iš to, ką padarė audito institucija Čekijoje. Nuo 2012 metų, kai pradėtas įgyvendinti horizontalus veiksmų planas, visi veiksmai yra įgyvendinti patenkinamai. 12-14 metais mes atlikome audito misijas, lankėmės vietoje, taip pat biure savo išsamei e, nagrinėjome informaciją ir 2015 metais kovo 5 dieną e, parengėme raštą, kuriame išdėstė, kad visos audito, visi klausimai yra išspręsti taip pat. E, regio audito skyrius e, prie, prie išvados, kad nuo 12-14 metais klaidų lygis apie kurį pranešė audito tarnyba Čekijos, yra laikomas patikimu, taip mes vertiname ataskaitas, e, mes e, manome, kad audito darbas yra aukštos kokybės ir pateikta informacija apie klaidų lygį, kuris atitinka realybę. Tai taip pat rodo, kad audito institucija yra nepriklausoma ir komisija taip pat, e, remdamas audito institucijos išvadomis, ėmėsi stabdomųjų veiksmų. Taip pat iš ataskaitos matome, kad 14-15 metais e, e, išlygų skaičius sumažėjo iki keturių, anksčiau jų buvo 13, pavyzdžiui, 8-12 metais. 13, atsiprašau. Ir mes labai atidžiai sekame audito tarnybos darbą, kasmet vertiname e, šios tarnybos darbą, dar planuojame surenkti keletą misijų, kadangi vyks pokyčių šioje institucijoje gyvenant valstybės tarnybos įstatymą. Tie pokyčiai turėčiau 17 metų pradžioje įsigyvendinti ir įs, įsigalioti ir mes e, planuojame misijas tam, kad būtų galima užtikrinti toliau tokį kokybišką darbą, koks e, vykstamas dabar. Mes planuojame e, surenkti misijas kad įvertintume audito sistemas naujam programavimo laikotarpiu ir žiūrėsime į tokias įsikas sėtis kaip atranka, e, valdymo patikras ir e, informuosime jūs apie tai, ar yra kokiu nors pokyčių dėl audito tarnybos darbo. Ačiū. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja bei unseren Danke. Ačiū. Esame patenkinti tuo, kad jūsų vertinimo rezultatai yra patenkinami, tačiau mums kelia nerima administracijos veikla, administruojant pačias programas, kadangi tiek iš Čekijos žiniasklaidos, tiek iš kitų šaltinių mes esame gavę šiek tiek e, neigiamas informacijos, taigi ir pas pastarojoje biudžeto vykdymo e, patvirtinimo ataskaitoje kalbama apie informacinių technologijų įsigymo sistemas ir su e, pirkimo sandorius ir su jais susijusius e, sukčiavimo atvejus su dauguma dokumentų, kuriuos šiandien mums patikite, aš jau esu susipažinusi ir čia mes matome iš šių dokumentų, kad įgyvendinant maždaug trečdalį veiklos programų e, pasitaiko didesnių ar mažesnių problemų. Taigi man kyla klausimas, ar jūsų reakcija neturėtų būti šiek tiek griežtesnė negu yra. Ar galėtumėte dar išsamiau pakomentuoti situaciją susijusią su veiklos programomis? Der Kollege Stechowski wollte auch noch das Kolega Štekovskis taip pat dar prašo žodžio, prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, komisijos atstovai, norėčiau aš asmeninę patirtimį pasidalinti. Iki 2013 metų aš buvau verslininkas Čekijoje, turėjau tris įmonės ir turiu pasakyti, kad tai, kaip buvo naudojamos lėšos Čekijoje tuo metu, tai buvo tragedija. Aš net neprašiau ES finansavimo, nes ten buvo vagiami pinigai kiekvieno projekto atveju. Buvo tyčia didinamos kainos ir projektą už 100 tūkstančių buvo galima atlikti, o jis kainuodavo 300 tūkstančių eurų. Taigi įsisavinimos lėšos buvo tragiškai, siaubingai ir dabar tą matome. Ir jeigu Europos komisija lankėsi ir, ir apžiūrėjo tuos projektus, kurie buvo įgyvendinti per pirmąjį programinį laikotarpį, pavyzdžiui, tiltas Kolino mieste. Tai yra pajokų objektas. Tas tiltas buvo nutiestas už ES lėšas. Tai yra puikia reklama visiems euroskeptikams, kurie mato, kaip yra naudojamos ES lėšos. Ir aš niekuomet nemačiau kitur tokių atvejų. Bet tikrai buvo daug situacijų, kai man buvo gėda būti čeku. Čekijos piliečių. Aš nenorėčiau apie tai kalbėti, bet norėčiau pakalbėti apie šią konkrečią ataskaitą. Labai džiaugiuosi, kad Čekija pasiekė daug pažangos, kaip buvo pasakyta, viskas pagerėjo nuo 14 metų, matėme, buvo šis beitas pakeista, bet tuo pat metu norėčiau, kad Europos komisija ir toliau kritiškai vertintų padėtį, tai kaip ES lėšos yra naudojamos Čekijoje. Nes vėlgi mes matome, kad kai kuriuose srityse kontrolė nėra pakankamai griežta. Ir aš norėčiau, kad konkursai būtų ko galima skaidresni. Aš nenoriu jokių kišininkavimų atrankos procesuose. Aš norėčiau, kad elektroninės procedūros būtų taikomos ir elektroniniu būdu vykdomi viešieji pirkimai. Aš norėčiau, kad būtų numatyta galimybė papildomas atrankos procedūras numatyti ir panašiai. Gyvename juk 21 amžiuje. Ir kartoju, aš manau, kad komisija turėtų labiau susai, suskaitmeninti viešai administravimą. Buvo pasiekta pažangos tiesa, bet kontrolė turi būti griežta ir aš esu vienas iš tų, kuris yra ES, e, atsiprašau, Čekijos pilietis ir aš norėčiau pareikalauti, kad ES lėšos būtų naudojamos racionaliai ir kad klaidų lygis sumažėtų arba bent jau priartėtų prie Vokietijos ar kitų šalių lygio. Dėkui. Gal galėtumėte Gal galėtumėte papildomas informacijos suteikti apie naujas programas nuo 14 iki 20 metų, nes e, dabar mums kyla klausimų, kadangi informacijos nėra pateikta, ar nu, tas finansavimas yra nutrauktas, ar kokia yra padėtis. Taigi, kas iš dviejų damų norėtų, kuri norėtų atsakyti šį klausimą? Aš pradėsiu. Tie projektai, kurie buvo minėti, Tai yra praeities programos ir mes dabar jau užbaigėme tuos mokėjimus ir dauguma tų atvejų dar nėra galutinai užbaigti tie projektai, nes na, tam tikri programos elementai yra, dabar jau atžvilgiu e, atliekamas policijos tyrimas ir Olafe taip pat yra atliekamas tyrimas, pavyzdžiui, taip pat dėl informacinių technologijų sistemos vyksta policijos tyrimas, taigi kai tyrimai bus užbaigti, mes tada galėsime tada jau paskelbti rezultatus dėl naujo programinio laikotarpio. Tai mes dabar turime griežtas eksantės sąlygas dėl strategijų, dėl viešų pirkimų ir taip pat stebime labai atidžiai tą visą atrankos procesą ir kai bus paskelbtas konkursas, kvietimas dalyvauti konkurse, tai žiūrėsime, kad būtų pritaikyti reikiami kriterijai, o jeigu bus e, teikiama pirmenybė kažkuriam dalyviui, tada jau aišku, mes irgi tai identifikuosime. Taigi dėl nuojo programavimo laikotarpio mes pirmiausia įgyvendinsime paskirimų procesą, kurį validuos komisija iki vasaros, o tada gal kolegos e, plačiau papasakos. Ačiū Gabrielai. Norėčiau pateikti daugiau informacijos dėl informacinių technologijų sistemos. Dabar kaip sykis vyksta procedūros dėl tam tikrų sutarčių Kaip matėte, metinės veiklos ataskaitoje mes čia abejonių tam tikrų iškėlėme dėl prioritetinio traktavimo dalyvių ir laukiame, kai bus baigtas policijos tyrimas. Visiškai sutinkame su nacionalinės audito institucijos korekcijų lygiu 25 procentai. Jį būtų galima padidinti 100 procentų, bet viskas, aišku, priklausys nuo policijos tyrimo Tik tai galiu patikinti, kad regio generalinis direktoratas imtasi visų reikiamų priemonių ir iki viešo konkurso pabaigos bus tos korekcinės priemonės įdėktos. Dėl sukčiavimo nesame sukčiavimo auditoriai, bet jeigu užtinkame sukčiavimo atvejus, iškart perdodame juos Olafui ir kai gauname ataskaitas, tada jas aptariame, aptariame mes atitinkamame sus, suspendavimo komitete ir imamės korekcinių priemonių. Uh, dėl tam tikros informacijos, kuri pasirodė spaudoje, tai mes kaip auditoriai atsižvelgėme į tai, vertindami riziką ir atitinkamai pakoreguojame audito planą ir patikėme informaciją iš karto, kai gauname audito rezultatus remiantis audito procedūroje surinktais duomenimis. Kalbant apie informaciją apie abejonės ir išlygas, mes ją visą patikėme metinėje ataskaitoje, tik galiu dar trumpai pasakyti, kad yra dvi situacijos, kur audito institucijos didelės klaidų didelius klaidų lygius e, nustatė Mauravijoje ir pietryčiuose. Kol nebus pritaiktos korektinės priemonės, bus suspenduotos šios programos, toliau Šiaurės vakarų programa. Čia buvo atlikta audito misija ir valstybė narė kol kas neįgyvendino korekcinių priemonių. Čia kalba eina apie kelias sutartis, kur mes reikalavome, kad valdytojai patikrintų išlaidas remiantis įgyvendintų veiksmų planų. Taigi dabar tą darome, mes laukiame rezultatų. Ir toliau, kaip sakiau, techninė parama. Techninės paramos teikimas buvo nutrauktas, laukiame policijos tyrimo rezultatų, kad galėtumėme korekcinės priemonės įgyvendinti dėl informacinių technologijų sistemos. Dėkoju. Ar galėčiau dar jūsų paklausti? kokia yra padėtis susijusi su naujaja daugiametė finansinė programa nuo 14-20 metų, nes dabar e, jūsų pateikta informacija yra susijusi su finansinė programa nuo 7 iki 13 metų. Well, from an audit point of view... Uh, Audito prasme, tai aš negaliu, aišku, dalyvauti įgyvendinime, bet džiaugiamės matydami, kad jie pertvarkys tas programas, nes e, jeigu žiūrėtumėme, kas buvo 13 metais ir dabar, tai ten su regioninėmis tarnybomis buvo daug problemų, e, e, Centrinėje Moravijoje buvo didelis klaidų lygis. Pastaraisiais metais tik džiaugiamės, kad bus koncentruojamas valdymas ir bus vienas valdytojas ir mano padalinys atliks audito, audito, audito vertinimą. Ir aš manau, kad yra svarbus žingsnis. Taip pat laukiame tarnybų paskirimo procedūros, tai yra nacionalinė, nacionalinis proc, paskirimo procesas ir mes lauk, tikimės, kad gausime pirmas nuomonės dar birželį ir liepą, tada atliksime rizikos vertinimą ir tada vyksime į vietą, į didžiausios rizikos programas aplankysime ir labai rimtai pažiūrėsime, koks atrankos procesas, valdytojų tinkimas, viešiai viešieji konkursai, kai buvo skelbiami ir panašiai, tai yra tų didžiausios rizikos programų atžvilgių mes tą darysime ir kitais metais jau mes galėsime pateikti daug informacijos po to, kai bus užbaigti auditai ir bus pateiktos ataskaitos. Ačiū. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt ein guter Punkt. Labai ačiū. Dabar kyla klausimas, kada mes vėl turėsime, turėtume surengti diskusiją šio klausimu, tam, kad nepamirštume šios temos, o kitas dalykas gavome informacijos apie tai, kad ES dėl savykdomos politikos e, yra kalta dėl to, kad smulkus verslas negauna europinės paramos. Ar yra garantuota, kad e, vykdant veiklos programas smulkus verslas gautų tą paramos dalį, kurią turi gauti ir kad e, apeinant nustatytas taisyklės didžiosios kompanijos nebūtų dar didesnių mastų finansuojamos. Taigi ar galėtumėte apie tai papildomos informacijos suteikti? Ačiū. Taip, kalbant apie stambes kompanijas, aišku, pasirodė tokių straipsnių spaudoj. Kaip žinote, mes visada teikiame pirmenybę MVI bet yra mokslinio tyrimų, pavyzdžiui, sritis, kur valstybės narės, pavyzdžiui, nori suteikti tuos, tas programas stambioms įmonėms. Ir taip pat efektyvumo čia yra svarbus rodiklis, taigi ES reglamentuose ne, ne, ne, ne visuomet tai, apie tai kalbama, bet atsižvelgiant į patirtį Čekijoje, manome, kad ekonominės plėtros inovacijų programos atveju yra ribojamos tos stambios, jų stambių įmonių dalyvavimas, nes anksčiau tokios stambios įmonės dalyvaudavo anksčiau, daugiau. Ir kai tuo tarpu reikia paremti MVI. Taigi, čia trečiasis tikslas - parama MVI, bet taip pat kitų programų atveju tai 20 procentų asignavimų buvo skiriama visiems tai čia nėra reglamentas, tai yra dėrybų objektas ir čia yra susitarimas su komisija. Jūs iš spaudos skaitėte, aš galiu oficialiai pasakyti, kad val, valdytojai komitetui pateikė pakeistą programą, kad būtų laikomasi 20 procentų tikslo. Tai nėra reglamento reikalavimas, tačiau komisija mano, kad vis tiek turi būti išsaugotas 10 procentų tikslas, nes programuose turi būti apibriežti tikslai ir prioritetai ir labai svarbu bandyti jų pasiekti ir įtraukti MVI. Atsižvelgiant į Čekijos struktūrą, matome, kad jeigu nebūtų to 20 procentų pribojimo, kyla rizika, kad lėšos daugiausia būtų įsisavinamos stambių įmonių. Dabar tokia yra situacija ir komisija uh, nuomonės nekeiti ir nemano, kad reiktų didinti tą 20, 20 procentų ribą. Taigi čia Čekija turi laikytis veiklos programos tikslų. O dėl tvarkaraščio, kada mes turėtume traukti klausimą vėl į savo darbų tvarkę? Uh, so, uh... audito prasme, tai mes priklaus, viskas priklauso nuo valstybės narės. Ir tas grafikas, kurį aptarėme prieš dvi savaitės su Čekija, jeigu jie laikysis to grafiko, tai tikimės, kad paskirimai bus Liepa rūpjūtį. Tada reiks vykti mums tenais ir tada procedūros tam tikros taikomos bus skelbiamas ataskaitos, taigi aš įsivaizduočiau, kad gal 17 metų vasarą būtų galima gauti daug informacijos. Sommer 2017, das merken wir uns. Der Kollege Teuer. 2017 vasarą. Šitą terminą pasižymėsime. Kolegai Toreriui žodis, ačiū ponė pirmininkė. Negalėjau dalyvauti diskusijoje nuo jos pradžios, nes tuo pačiu metu ekonomikos komiteto posėdis vyksta, aš ten esu šešėlis pranešėjas, taigi naudodamasis progą noriu užduoti klausimą. Remdamasis turimą informaciją, Galiu pasakyti, kad jūs kaip pirmininkė regijo generalinio direktorato paprašėte nusteikti informaciją biudžeto kontrolės komiteto apie veiklos programų regioninio gyvendinimą Čekijoje. Man kyla klausimas, ar mūsų komitetas ir jūs kaip pirmininkė neturėtumėte pasidomėti, kaip visose valstybėse narėse tokios programos įgyvendinamos, nes kyla klausimas, Kodėl mes e, tik apie Čekiją čia diskutuojame, auditorumo ataskaitoje yra informacija ir apie kitas šalis, kuriuose padėtis nėra pati geriausia. Iš komisijos esu girdėjęs, kad e, komisija vertina padėtį Čekijoje kaip gerėjančią ir Aš tuo tarpu, skaitydamas pateiktus dokumentus ir klausydamasis ataskaitos apie mūsų delegacijos viešnagę Čekijoje, e, ta delegacija mūsų frakcija atstovavo kitas kolega, ne aš, tai ne, ten buvo domimasi projektais nuo 2009 iki 2012 metų. 2007 iki 2012 metų. Taigi man kyla klausimas, E, kaip mes galime pareikalauti politinės atsakomybės už e, tokius dalykus, kurie vyko pakankamai seniai, nes dabar jau viskas yra įvertinta, patikrinta. Projektai nuo 9 iki, iki 12 metų, tačiau tai yra kitos veiklos programos, o ne tos, kurios dabar yra įgyvendinamos. Komet vyksta Galiu prisiminti ir kitas delegacijų viešnages į Haitį arba, pavyzdžiui, į Lietuvą, kur buvo domimasi, kaip e, vykdomas, kaip buvo panaudojamas lėšos uždaryti vienai brandoliniai jėgainiai, tai tie klausimai vis dar nėra visapusiškai išsiaiškinti. Taigi aš manau, kad mes neturėtume selektyviai čia tokių kelionių organizuoti, o suderinti su frakcijomis. Ir e, jeigu kiltų tam tikrų sunkumų, reikėtų apie juos kalbėti be abejonės, tačiau aš noriu paklausti komisijos, kokiu veiksmu jie imasi išaiškėjus e, tam tikriems pažeidimams. E, kurie yra įvykę prieš pakankamai daug laiko. Ir aš manau, kad tų vertinimo darbų mes negalime tęsti iki begalybės, kažkada turime viską pradėtus darbus pabaigti, nes mūsų komiteto nariai negali lankytis visose 28 valstybėse narėse ir tų kelionių išvadų mes negalime e, įtraukti į mūsų komiteto darbo tvarkę. Man nepatinka, kad e, paimama, pavyzdžiui, kokia nors viena kelionė ir jos išvadas, e, jų svarstymas traukiamas į darbo tvarkę, prieš tai nesudarinus su koordinatoriais ir frakcijomis. Mielas kolega Toireris, sako pirmininkė, čia mes įvertiname tam tikras grėsmės ir lyginame situaciją su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, su situacija Slovakijoje. Komisija atlikdamas savo įvertinimas anksčiau yra konstatavusi pažanga padaryta Čekijoje panaudojant ES paramos lėšas, tačiau po tam tikro laiko, kai buvo konstatuota pažanga, vėl pradėjo kauptis problemos ir manau, kad jeigu mes jau rūpinamės, kaip yra išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, tai kolega Toireri, manau, kad skirdami ir tikrindami, kaip yra panaudojama humanitarinė pagalba Haičiui, kurios apimtis tikrai yra daug kuklesnė nei e, skiriamos ES paramos lėšos tam tikros valstybėms narėms, tai manau, kad tikrai galime rasti pakankamai rimtų priežasčių tam, kad e, išsameu išsiaiškintume, kokia yra padėtis Čekijoje, nes e, po to esame nusprendę dar daugiau dėmesio skirti Rumunijai ir Bulgarijai, kadangi ten mums taip pat labai rūpi, kaip ir panaudojamos europinės lėšos ir mes imsimės papildomų tolimesnių veiksmų ir taip pat lankėmės ir Ukrainoje ir manau, kad taip pat verta kelti klaus, klausimus, kaip toje šalyje panaudojamos ES paramos lėšos, o delegacijos viešnagė tik tai padeda mums susidaryti geresnį, bet tarpiškesnį įspūdį apie tai, kaip, kokia yra situacija konkrečioje šalyje. Čekijos situaciją svarstėme du kartus ir manau, kad kitais metais tą taip pat dar ketime daryti. Tos diskusijos nėra nukreiptos prieš šalies vyriausybę konkrečiai arba konkrečius jos narius. Mes tik tai svarstome, kaip atskirose valstybėse narėse veikia. ES lėšų panaudojimo kontrolės sistemos, ponstoris pirmininkė, jeigu leisite dar papildomą klausimą, užduosiu. Mums buvo priekaištaujama, kad čia mes taikome tam tikrą specialią procedūrą ir todėl papildomą klausimą noriu užduoti. Jeigu jūs teisingai supratau, jūs siekiate sisteminio požiūrio, artimiausių metų siūsite delegaciją į pietų Italiją, e, o galbūt ji jau buvo ten nusiusta, nes mano vertinimu egzistuoja tam tikros šalis, kurios gauna daugiau struktūrinių fondų ir sanglos fondo lėšų paramos, pavyzdžiui, Ispanijoje ir e, Šiaurės rytų Vokietijoje yra tokia situacija. Aš manau, kad lėšų administravimo klausimas turėtų būti svarstomas įvertinant padėtį daugelį e, šalių ir po to būtų įvertinamos bendrai ir atitinkamos grėsmės. Jeigu neprieštrautumėte, aš norėčiau, kad komisija savo nuomonę šio klausimu pareikštų. Pirmininkė, taip rytoj mes e, surinksime klausimą dėl padėties Graikijoje, dėl žemės nusavinimo procedūrų, kurios ten yra taikomos ir e, šių procedūrų ir atitinkamų sprendimų poveikį ES lėšų panaudojimui, nes, e, pavyzdžiui, Graikijoje Labai didelė dalis ES lėšų panaudojama būtent e, žemės plotų nusavinimui. Taigi, prašau, žodis komisijos atstovams. Uh, so I've... Dėkuoju už suteiktą žodį. Nepritariu ponui Toreriui dėl to, kad kai sako, kad komisija nereaguoja į problemas. Jeigu pasižiūrėsime į 2014 metų veiklos ataskaitą, visos keturios išlygos e, panaikintos 15 metais. Ir e, mes e, nuolat E, jaučiame spaudimą, kadangi kai sustabdomos išmokos nacionalinės institucijos nuspaudžia, reikia patikrinti veiksmų planus ir kolegos vyksta į vietą, labai atidžiai tikrina, kaip viskas yra prieš teikiant rekomendacijas įgyvendinimo, e, įgyvendinimų užsimantiems kolegoms, kad jie atnaujintų mokėjimus. Ir mes e, E, žinome iš kolegų dirbančių valstybės senaise, kaip įgyvenimas programos, kaip tarnybos e, dirba. 2009 metais mes e, pradėjome darbą ir daugiau kaip 360 išvykų buvome surengę į vietą ir pastarųjų metų metinės veiklos ataskaitos rodo tam tikrus dalykus. Mes kasdien žiūrime, žiūrime į situaciją, žiūrime, kaip įgyvendami veiksmų planai ir galime patvirtinti, kad tikrai labai daug kas padaryta, pagerinta tiek audito institucijos, tiek e, kitų. Pavyzdžiui, mano, matome, kad mažiau yra išlygų e, ir labai daug atlikta e, finansinių pataisų, tiek atsižvelgiant į nacionalinių institucijų, tiek į komisijos išvadas ir taip pat naujojų laikotarpių pagerėjo e, sistemų gyvenimas ir dėl e, veiklos programų rizikingų, e, joms yra skiriamas ypatingas dėmesys. Kasdien žinome, kad yra atsiranda naujų įvykių, apie tai rašo spauda, bet mes galiu jūs patikinti, kad audito mūsų tarnybas siekia užtikrinti, kad visos valstybės narės būtų traktuojamas vienodai, mes identifikuojame riziką ir labai profesionaliai dirbama. Noriu kai ką paaiškinti. Tikrai neketinau apkaltinti komisijos. Jeigu dabar jūs teisingai supratau, tai e, jau lėšų e, mokėjimas atnaujintas todėl, kad pagerėjo situacija. Ar teisingai? Kiekvienas e, sustabdymas išmokų E, susijęs su veiksmų planu. Jo e, tikslas dviejopas - apsaugoti ES lėšas ir atlikti pataisas iš jau išmokėtų sumų. Taip pat kitas dalykas - užtikrinti, kad klaidos nebepasikartotų. Taikomos preventyvės ir korekcinės priemonės. Uh, Ir pagal biudžeto vykdymo rekomendacijas mes žiūrime vietoje, kaip įgyventami e, veiksmų planai ir užtikriname, kad visos priemonės būtų visiškai gyventimas, kol mūsų komitetas rekomenduoja atnaujinti mokėjimus. Jeigu mokėjimai yra sustabdomi, tai mes e, po to įsitikiname, kad visos e, korektinės priemonės yra visiškai įgyvendamos prieš. Jeigu teisingai viską vertinau, tai dabar penkios veiklos programos yra nutrauktos. Pone Jalai žodis. Aš norėčiau e, prisijungti prie pono Toirerio pastabų. Problema nebuvo e, tai, ar komisija pastebėjo ar nepastebėjo pagerėjimą. Aš dėkuoju Jums už naujausią uh, E, informaciją, bet e, kyla klausimas dėl to, kaip šis klausimas atsirado darbo tvarkė. Aš negalėjau paaiškinti savo kolegoms, kaip staiga atsirado klausimas apie uh, gilinimasi į Čekijos situaciją po vizito, kodėl nebuvo, pavyzdžiui, nieko apie Valenciją, vizitą mūsų į Valenciją ir kitur. Ir iš tikrųjų dabar jūs įrašote, išbraukėte klausimus į darbo tvarkę, galbūt koordinatoriai galėtų e, vis tik tai pat pritarti tokiems pasiūlymams, nes kolegoms čekams negalėjom paaiškinti, kodėl staiga atsirado šis klausimas. Ir manau, kad reikėtų gal konstruktyviau e, dirbti ir, pavyzdžiui, ataskaita apie e, Graikiją. Taip, e, žinome, kad auditorių rūmai atliko specialų auditą. Galima tokius dalykus paaiškinti, bet, pavyzdžiui, staiga ne šio, ne šito atsiranda šis klausimas darbo atvarkė apie e, pamastymus po mūsų apsilankimo e, Čekijoje. Aš pritariu ponui Toreriui būtų geriau, kad mes galėtume anksčiau sudenti darbo tvarkę, nes kartais nesuprantam, iš kur atsiranda tam tikri klausimai. Reikia kažką daryti, kad pavyzdžiui būtų galima paaiškinti, nes manau tai, kas dabar yra daroma, nėra nei gerai, nei konstruktyvu, nes taiga atsiranda kažkoks klausimas ir nelabai žmonės supranta, dėl kokios priežasties. Galima kalbėti apie visas valstybės narės, apie visus klausimus, bet reikia gerai viską paaiškinti ir bent jau galėtume turėti, pavyzdžiui, paaiškinimą, kodėl staiga atsiranda toks klausimas. E, galbūt tai nėra jūsų asmeninis sprendimas. E, ir šiaip reikėtų siekti paaiškinti išsamei viską mūsų kolegoms ir reikėtų konstruktyvę bent jau dirbti. Ich habe Gott sei Dank ganz wenig schlaflose Nächte. Um, also, wir haben es 2014 balandį lankėmės Čekijoje ir pastebėjome, kad problemų mastas Čekijoje didesnis nei kitose šalyse, tačiau taip pat pastebėjome, kad atsakingos institucijos yra ryštingai nusiteikusios tas problemas suvaldyti, reguliariai susitinku su atsakingais pareigūnais, ministrais, kitais pareigūnais iš Čekijos, kuriems šie klausimai rūpi ir jie stengiasi, kad padėtis pagerėtų. Todėl aš maniau, kad būtų naudinga taip pat ir komitete padėti Čekijoje svarstyti, tačiau galiu šio darbo imtis ir viena asmeniškai, tačiau man vis tik tai. Mm, susidaro likščiol įspūdis, kad mes negauname bendros informacijos įvertinimo apie padėtį Čekijoje, nes remiantis audito rūmų pateikta informacija ir vykdomų mm, kiteisminių tyrimų skaičiumi galime daryti išvadą, kad padėtis tikrai yra pakankamai grėsminga, o nu, man svarbu yra, kad visi suinteresuoti subjektai matytų, kad mums šis klausimas rūpi ir e, mes iš tiesų čia nenorime nieko pastatyti prie sienos, kažkaip apkaltinti. Mūsų pagrindinis tikslas yra parodyti, kad e, mes e, rūpinamės šiais klausimais. Jeigu komitetas nenori tą daryti, tai aš asmeniškai tą darysiu, tačiau apie tai niekas nežinos, tik tai paprasčiausiai. Ines. Aš nesakau, kad mes taip nenorime dirbti, kad nereikia vėl gilintis informaciją, bet reikėtų koordinuotai veikti. Nes jeigu ne, tai mes su tavim pradėsime ginčytis ir uh, labai uh, nemalonu, kai mes dabar uh, tu ir aš pradėm kalbėti, kai yra komisija, bet e, dviese galbūt, e, kai kalbėsime apie Graikiją, pavyzdžiui, tai gal daugiau žmonių ateis, bet svarbiausias dalykas yra, kaip viskas daroma ir tokiu būdu geriausiai pakviesti, motivuoti kitus žmonės. Jeigu ne, tai mes su tavim tik tai liksime ir kalbėsime. Ir iš tikrųjų ne dėl to, kad nereikia to daryti, bet esmė yra, kaip reikia labiau bendradarbiauti ir konstruktyviau dirbti. Viskas gerai, puiku, labai ačiū. Manau, kad kitų metų vasarą mes šios temos vėl imsimės. O pirmiausia, turėsime ją apsvarstyti, svarstydami biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir aš manau, kad mm, šiek tiek nedėkingos yra tos biudžeto vykdymo patvirtinimo temos, kadangi mums trūksta išsamių diskusijų, todėl e, man tikrai labai svarbu, kad e, e, mūsų komitetas ir jo darbas būtų vertinamas kaip patikimesnis ir neapsiribotų vien tik tai vienos valandos trukmės komisijos narių kandidatūrų svarstymai. Dabar šeštas debotvarkės klausimas. įmonių veiklos vertinimo ir patikros mechanizmas. Mes šiandien gavome atitinkamas pažangos ataskaitas apie padėtį Rumunijoje ir Bulgarijoje ir mums rūpi, kaip fondų lėšų administravimas ir valdymas keičiasi, gerėja, blogėja ir kokia yra teisinė padėtis atskirose valstybėse narėse. Mes puikiai žinome, kad jeigu neveikia teismų sistema, tai daugelis kitus sistemų neveikia. Noriu nuoširdžiai pasisveikinti su generaliniu sekretoriumi Translys. Taigi esate, prašau, nuolatinis svečias mūsų posėdžiuose ir suteikiame jums žodį. Pone pirmininkė, labai Jums ačiū, dėkoju ir komitetui už galimybę pateikti naujausios informacijos apie bendradarbiavimo ir patikrinimo mechanizmą. Man atrodo, kad visuomet vertinga šiek tiek prisiminti kontekstą. Ir kaip jūs prisimenate, iškart įstojus Bulgarijai ir Rumunijai 2007 metais buvo nuspręsta atlikti tolesnį darbą teismų reformos ir kovos su korupcija srityse ir Bulgarijos atveju taip pat organizuoto nusikalstamumo srityje. Taigi buvo parengtas šis mechanizmas ir abi valstybės narės įsipareigojo pasiekti atitikties numatytiems rodikliams ir komisijai buvo patikėtas uždavinys paskelbti reguliarias ataskaitas. Naujausios ataskaitos buvo patvirtintos sausio mėnesį ir buvo nusiųstos Europos parlamentui ir tarybai. Tarybos išvadose buvo pritarta ataskaitoms ir visoms rekomendacijoms ir jos buvo patvirtintos bendrų reikalų tarybos kovo mėnesį. Taigi, kaip mes atliekame savo darbą, metų eigoje mes keit, keitėmės su nacionalinėmis institucijomis ypatingą informaciją, taip pat rinkome informaciją ir iš tarptautinių organizacijų, ekspertų ir pilietinės visuomenės. Tačiau pagrindinis darbas vyksta su vyriausybė ir mes labai norėtumėme padėkoti vyriausybėms už konstruktyvų bendradarbiavimą. Taip pat vyksta ir bendradarbiavimo darbai ir tai yra susijęs su ES lėšomis Kaip žinia, šis mechanizmas neturi savo finansų, tačiau dvi valstybės narės, kurios dalyvauja struktūrinių investicijų fondų veikloje, sutiko finansuoti kai, kurias, kai kurią veiklą ir finansuoja vis daugiau, jeigu pažvelgtumėme į naujas, naujausią programinį laikotarpį. Taigi tai yra naudojama reformų planų rengimui, taip pat investicijoms į informacinės technologijas, mokymus ir panašius dalykus. Tai yra bendro valdymo projektai kartu su nacionalinėmis institucijomis, atrenkant konkrečius projektus, remiantis prioritetais, dėl kurių sutarta įprastiniu daugiamečių programų būdu. Kalbant apie lėšas, taip pat yra ir ekspertinės žinios čia labai svarbios ir neseniai struktūrinės reformos paramos tarnyba buvo įsteigta ir ji tiesiogiai dalyvavo ir pradėjo darbą ypatingai su Bulgarija, teikiant ekspertinės žinias apie konkrečius projektus. Šis, šie bendradarbiavimo darbai padeda piliečiams pasinaudoti visapusiškomis narystės, visapusiškais privalumais ir daug projektų buvo įvertinti kaip duodantis pozityvų rezultatą. Aišku, galima įvertinti ir kiek kainuoja korupcija bendrai visai ekonomikai, kaip yra akcentuojama parlamento darbe kai buvo įvertinta, kiek kainuotų, jeigu nebūtų ES kovos su korupcija ir nusikaltimais. Ir tie, aišku, tuos kaštus įvertinti skaičiais yra sudėtinga ir viskas priklauso nuo valstybės narės, tačiau, tačiau bendrai visi tie paskaičiavimai rodo, kad iššūkis yra nemenkas. Toliau perinant prie to, kokia yra situacija dviejose valstybėse narėse, pradėsiu nuo Bulgarijos. Praeitų metų ataskaitoje jau buvo įvertintas vyriausybės darbas dviejais lygmenimis. Pirmiausia, teismų reformos strategija ir naujo požiūrio į korupciją kūrimas. Tai suteikė tam, tikrus, tam tikros informacijos ir šių metų ataskaitai renkti. Taigi, pirmiausia, teismų reforma. Ataskaitoje pateiktos tam, tik, pateikta tam tikra kontroversiška informacija 15 metais ir taip pat pažymima, kad pagrind, aukščiausio teismo reforma yra esminis dalykas, tai reiškia, kad aukščiausio teismo teisėjams numatyta daugiau autonomiškumo, nepriklausomumo primant sprendimus taryboje. Konstitucijos pakeitimai buvo patvirtinti ir tai buvo labai svarbus žingsnis reformuojant tarybą. Balandžio mėnesį taryba pradėjo dirbti pagal naują struktūrą. Taip pat yra daug kitų sričių teismų sistemoje, teismų reformos strategijoje, kur komisija teikisi tolesnių žingsnių. Ir tai yra antrasis teisėjų kuros pakeitimų paketas, kuris, kurį parengė vyriausybė, kad būtų prasminti tie pakeitimai. Tas pats pasakyti nėra apie kitas rytis, kur ataskaita pažymi pozityvių rezultatų, pavyzdžiui, paskirimai pagal naująją bylų skirstimo sistemą teismuose. Šiais metais numatyta galimybė įtvirtinti tuos žingsnius ir pasiekti geresnių rezultatų. Taip pat ataskaitoje sveikiname tai, kad teisėjai šai yra pasirengę kalbėti ir pasisako palankiai apie reformą. Kalbant apie rekomendacijas, jei jose yra akcentuojamos pačios svarbiausios rytis, kur būtų galima pasiekti pažangos, ypatingai kalbant apie teismų sistemos integralumą, vientisumą, yra kalbama apie skirimų ir bylų paskirstimo sistemas, tai yra tokios rytis, kur yra išbandomas vientisumas ir daug idėjų yra susiję ir su ankstesnėmis ataskaitomis bei rekomendacijomis, kur kalbama, pavyzdžiui, apie tai, kad reikia identifikuoti problemas visais etapais, tyrimo etapu, persekiojimo, teismų svarstymo metu ir aiškiai išdėstyti, kaip išspręsti tas problemas ir kaip būtų galima prisidėti prie veiksmingesnio baudžiamo persekiojimo korupcijos ir organizuotų nusikaltimų atveju. Kalbant apie korupciją, tai aišku yra puikus išbandymas, kalbant apie vyriausybės naują kovos su korupcija įstatymą ten įsteigiama nauja agentūra. Teismas, e, atsiprašau, įstatymas buvo atmestas parlamente praeitų metų gruodžio mėnesį ir dabar procesas užtrukęs, tai reiškia, kad dėl to kyla klausimų, ar bus surinktas reikiamas konsensusas šiai reformai pritarti. Vieninga institucija turinti nepriklausomus įgaliojimus kovai su korupcija, aišku, būtų puikus žingsnis į priekį. Toliau pernant prie veiklos rezultatų, ataskaitoje minima, kad yra nemažai dar iššūkių, kalbant apie bylą susijusią su didelė korupcija, rimtais nusikaltimais ir buvo pasiekta šiek tiek pažangos sprendžiant konkrečius institucinius trūkumus šioje srityje, tačiau bendrai rezultatai vis tiek dar nėra labai geri. Bendrai kalbant, ataskaitoje pažymima, kad buvo imtasi svarbių iniciatyvų tam, kad reforma patektų į 15 metų darbo tvarkę, nors aišku mes suprantame, kad nebus lengva tą padaryti. Ir svarbu, svarbu kad stambių bylų atveju būtų galiausiai priimtas sprendimas ir taip pat tos, kad tos strategijos būtų toliau sėkmingai gyvendinamos, tai bus esminis 16 metų likusių darbų akcentas. Dabar perėsim prie Rumunijos. 15 metų sausio mėnesio ataskaitoje jau buvo paminėta, kad buvo pasiekta nemažai pažangos teismų reformoje ir kovoje su korupcija. Rodomas taip pat, rodoma, matome tam tikrus tvarumo ženklus ir vis tiek pažymime, kad reikia įtvirtinti tą pažangą. 2016 metų ataskaitoje buvo įvertintos tendencijos ir kai kurios problemos, kurios buvo išvelgto 16 metais ir tai buvo bandoma įvertinti, ar reforma davė vaisių. Teismų nepriklausomumas yra esminis klausimas ir skaidrus ir pagal nuopelnus pagristas atrankos procesas. Čia yra svarbu. 16 metų ataskaitoje kalbama apie tai, kad buvo čia pasiekta nemažai rezultatų ir komisija atidžiai stebi, kaip toliau yra paskirstomi postai teisėjams, prokurorams. Praeitais metais e, buvo kilę problemų dėl teismų nepriklausomumo ir teismai įrodė norintys e, na, save apginti. Tačiau viena komisijos rekomendacija paskelbta praeitais metais, būtent, kad būtų parengtas parlamento narių elgsenos kodeksas, atsižvelgiant į teisėjų nepriklausomumo aspektą, dar toks kodeksas nėra parengtas ir yra pavyzdžių, kai teismų sprendimai yra uh, kvesionuojami arba yra apeliacijos teikiamos jų atžvilgiam. Toliau, Rumunijos, kalbant apie teismų sistemą bendrai, matome, kad tai tampa profesionali tarnyba ir yra įgyvendinami nauji kodeksai. Baudžiamasis kodeksas įsigaliojo prieš dviejus metus ir dėl to kilo tam tikrų problemų dėl konstitucijos ir ataskaitoje siūlome šiais metais baudžiamojo kodekso reformą, kodekso reformą užbaigti kuo galima greičiau parlamente ir atlikti tos pakeitimus, kurie yra reikalingi tam, kad būtų atsižvelgiama ir, ir į teismų nuomonę. Dabar Pagrindinės kovos su korupcija institucijos įrodė esančios pasirengę įgyvendinti savo uždavinius, esant netgi sudėtingoms aplinkybėms ir pasiekė neblogų rezultatų kovojant su aukšto lygio korupcija ir užbaigiant svarstyti atitinkamas bylas. Ataskaitoje taip pat kalbama ir apie teisingumo kokybę. Ir ypač apie tai, ar abu parlamento rūmai neturėtų apibriežti iškių kriterijų, kaip prokuratūros prašymai panaikinti parlamentarų imunitetą turėtų būti svarstomi, pavyzdžiui, prevenciniais ar, ar kitokiais tikslais. Kova su korupcija, prevencija čia, aišku, yra labai svarbus elementas visais lygmenimis. Komiteto nariai tikriausiai prisimena tragišką gaisrą spalio mėnesį Bukarešte ir visi tuomet met tai įvertino kaip vietos, vietoje vykstančios korupcijos rezultatą. Taigi korupcija dar labai paplitusi, veiksmingi ES lėšų veiksmingas panaudojimas kovai su korupcija ir atitinkamai strategijai įdėkti, taip pat informacinių technologijų sistema įdėgiama viešųjų pirkimų srityje galėtų irgi padėti kovoti su korupcija. Nauja agentūra, kuri įsteigta konfiskuoto turto ir lėšų tvarkymui. Tai aišku, tai irgi leistų, ko galima geriau įgyvendinti konfiskavimo orderius. Taip pat e, matome, kad Rumunijos rezultatai kovojant su aukšto ligmens korupcija yra tikrai įspūdingi ir teismų sistema tai įtvirtina. Tačiau Rumunija pasiekė tolesnės pažangos siekiant e, strategijos ir mechanizmo tikslų. Taip pat kelios 15 metų rekomendacijos mūsų mechanizmo ataskaitoje vis dar nėra įgyvendintos, tai reiškia, kad ataskaitai nėra pritariama bendrai. Ir šiais metais, aišku, matysime nemažai tokių užbandymų ir taip pat galimybių toliau įgyvendinti reformą ir rodyti, kad ji duoda rezultatų. Taigi apibendinamas galėčiau pasakyti, kad jeigu mechanizmo tikslai liktų tikslų būtų siekiama, tai įrodytų, kad mechanizmas leidžia kovoti su korupcija ir užtikrinti aukštesnius teisinės valstybės standartus. Ir komisija yra pasirengusi ir toliau dirbti su dviem valstybėm narėm, kad būtų pasiekti e, bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo tikslai. Dėkoju. Labai ačiū už suteiktą svarbią informaciją. Tikrai dabar neturėtume mažinti spaudimo jau lankėmės Ukrainoje ir iš tiesų buvo šiurpu žiūrėti, kas vyksta toje šalyje ir kaip būtų dar baisiau, jeigu tai yra, e, kokia baisi padėtis yra ir šiurpi dėl to, kad neegzistuoja atitinkami kontrolės mechanizmai. Taigi manau, kad jūsų pareikštas mintis iš tiesų yra labai svarbios, siekiant užtikrinti veiksmingą visos ES struktūrų veikimą Ir džiaugiuosi, kad valstybės narės jau per praėjusiu e, laiką palankiau pradėjo vertinti pasiūlytą mechanizmą, ypač Rumunijoje ir Bulgarijoje. Kada jūsų nuomonė turėtume dar kartą svarstyti šį klausimą? Manau, kad e, šiuo metu mes rengiame metinės ataskaitas ir Kita ataskaita turėtų būti parengta kitų metų sausio mėnesį, tačiau e, kadangi jau minėsime mechanizmo dešimties metų veikimo sukakti, tai mm, galbūt tos ataskaitos pobūdis bus šiek tiek kitoks ir mm, komisija galbūt taip pat galės pateikti tam tikras savo išvadas apie šio mechanizmo ateitį. Manau, kad tai būtų strateginė galimybė, kurią galėtų pasinaudoti taip pat ir jūsų komitetas, kad galėtų ilgalaikį perspektyvą įvertinti šio mechanizmo taikymą mes e, kažkokio ypatingo pagėdavimo neturėtume, tačiau jeigu komitetas norėtų grįžti prie šių klausimų, tai mes savaime suprantame visuomet esame pasirengę jums suteikti aktualiausią informaciją. Na, e, mechanizmo taikymo dešimtmetis tikrai yra gražus jubiliejus žodis kolegai Novakovai. Ačiū reaguoju paskutinius komisijos atstovų žodžius apie ateitį šio mechanizmo ir galbūt e, iš to, kiek yra Europos parlamento narių salėje, rodo, kokia ateitis šio mechanizmo. Bulgarija, Rumunija, e, kaip visi puikiai žinote, įstojo Europos. Įstojo 7 metais sausio 1 Europos Sąjunga ir e, teisingumo teismų sistemos, tiek kovos organizuotų nusikalstamų. E, buvo akcentuojami tie dalykai mūsų dviejų šalių ir po visų šių metų pasikeitė padėtis. Paskutinė komisijos ataskaita rodo, kad e, pažanga abiejose šalyse yra faktas ir aš džiaugiuosi, kad uh, pasakyta daug tokių dalykų apie abi šalis, kad pagerėjo situacija įvairiuose sektoriuose ir jie akivaizdi. Bet aš klausiu savęs, kada šis mechanizmas numatys konkrečius kriterijus, kuriuos turės vykti abi šalys ir kaip jie bus su, suformuluoti tie kriterijai. Nes e, šiuo metu galima pasakyti, kad e, pirmiausia Bulgarija pažengus už kitas partnerės kur kas toliau. Ir paskutinis dalykas, nepamirškime, kad e, rengimas tokių ataskaitų reng... kainuoja mokesčių mokėtojams ES. Pagal Olafo duomenys mano šalis yra tarptų, kurios pirmauja Europos Sąjungoje informuodamos Olafą apie įtartiną e, veiklą, apie pažeidimus ir sukčiavimus naudojant ES lėšas. Ir visą eilę metų jau matome, kad Bulgarija E, užtikrinant daugiau kaip 90 procentų tiek įsisavinama ES lėšų mano šalyje ir rezultatai yra tikrai e, įspūdingi. Galbūt yra neįspręstų problemų. Aš žinau, kad egzistuoja ryšys tarp ES lėšų ir teismų sistemos, bet skaičiai rodo, kad mes tikrai neblogai tvarkomės, tai yra objektyvu. Gaunam informaciją iš Olafo ir komisijos apie tai, apie pažangą mūsų įsisavinant ES lėšas ir reformuojant teismų sistemą. Jeigu mes e, tęsime E, šio mechanizmo galiojimą, bet aš e, nemanau, kad taip turėtų būti. Jeigu tai bus, tai reikia kriterijų, kodėl tai bus, kada ir kaip daroma. Tada valstybės narėms ir valstybinių piliečiams bus aiškiau matyti, ko nepadarė vyriausybės, kokių reformų neįgyvendino ir mm, taip pat paaiškės, kad mūsų pasiekimai yra faktas Ir aš tą norėjau pasakyti, o galiu vėliau, jeigu jums reikės, pasikalbėti su jumis išsamiau. Labai ačiū už suteiktą informaciją apie padėtį tose šalyse. parengus ataskaitas apie padėtį Rumunijoje ir Bulgarijoje. Manau, kad e, netinkamai mes elgiamės, suplakdami abi šias šalis į vieną krūvą. Jūs minėjote, kad e, Rumunijoje buvo daugiau problemų nei Bulgarijoje. Aš manau, kad e, tai yra ne visai tiesa, nes problemų yra abiejose šalise susijusių su korupcija dėl skirtingų politinių tradicijų, veiklos ypatybių, tačiau manau, kad reikėtų atskirai vertinti atskirų šalių daromą pažangą. Todėl džiaugiamės konstatuodami, kad tos pažangos esama ir kad komisija konstatuoja šią pažangą, nepaisant to, kad daug ką reikia nuveikti. Biudžeto kontrolės komitetas turėtų atsispirti pagundai ir nepasinaudoti šiomis ataskaitomis, bandydamas daryti poveikį atskirų valstybių vidaus politikos procesams priklausomai nuo to, ar kairieji ir dešinieji yra valdžioje atskiroje šalyje. Tai neturėtų būti naudojama kaip spaudimo priemonė, mes turėtume bendromis pastangomis kovoti su korupcija ir būtent to turėtume siekti bendromis pastangomis ne tik tose šalyse, tačiau ir kitur kur esama korupcijos e, ir daugelį kitų ES valstybių narių patiriama problemų. Panaudojant ES lėšus mes turėtume Rumuniją ir Bulgariją paskatinti toliau žengti pažangos keliu. O aš manau, kad tikrai būtų prasminga ateitie patvirtinti tokį bendrą mechanizmą, visoms 28 valstybėms narėms, nes dėl korupcijos nukenčia ES finansiniai interesai, o korupcija egzistuoja visur. Taigi turėtume biudžeto kontrolės komitete išsamei apsvarstyti turimas priemonės tam, kad galėtume išieškoti šias e, netinkamai panaudotas lėšas e, ir patraukti nubauti atitinkamus asmenys, ypač už veiklą susijusią su ES finansinių lėšų pervedimu už ES ribų. Čia aš turiu minėti pirmiausia būtinybę panaikinti bankų paslaptis ir e, imtis politinių priemonių tų šalių atžvilgių, kurios mums neteikia atitinkamos informacijos. Taigi, kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, pirmiausia, reikia jas padrasinti toliau žengti pasirinktų kelių ir reikėtų tokio mechanizmo visoms 28 valstybėms narėms. Ačiū. Man buvo gaila, kad e, mes e, neįvertinome arba nestebėjome padėties taip pat ir Kroatijoje, nes tai aišku papildomas darbas, tačiau tikrai jis susijęs ir su daugeliu privalumų, nes um, galima užbėgti už akių tam tikroms problemams arba padėti jas išspręsti. To mes um, tuo tarpu stebėjome tik tai padėti Bulgarijoje ir Rumunijoje, kalbant apie fondų, Europinių fondų lėšų Valdymo padėtis abiejose šalyse pagerėjo, sisteminių pažeidimų praktiškai nebeliko ir man yra labai svarbu, kad ta padėtis tokia ir liktų ir mes situaciją stebėsime ir toliau. Tam tikrų problemų kyla daugelį valstybių narių, jūs esate teisūs, reikėtų ir jų nepamiršti ir visuomet turėtume elgtis taip, kaip reikia elgtis. Slys dabar apibendrinti diskusiją. Steiksiu žodį, turbūt netinkamai ištariau jūsų vardą, nežinau kaip reikia tarti. Slys. Net ir anglams ta, ištatinti. Ta pavardė nėra lengva. Ar norėtumėte trumpai apibendrinti mūsų diskusiją? Gal porą pastabų reaguojant į komiteto narių, narių pastabas. Manau, kad komisija pripažins, kad mūsų mechanizmas yra neįprasta priemonė. Aš minėjau aplinkybės, kuriomis jis atsirado, reikia imtis netidėliotinų veiksmų ir komisija vis tik tai turės turėjo atlikti e, tam tikras užduotis dėl e, minėtų dviejų šalių. Komisija, man atrodo, e, mano, jog bėgant laikui šis mechanizmas leido pasiekti bendrų tikslų, kurie buvo pradžioje numatyti. Atsirado tam tikros gairės ir mes siekėme pateikti pakankamai konkrečias rekomendacijas, kad e, aiškiai atspindėtume savo nuomonę apie tai, ką tos dvi šalys per ateinančius metus galėtų padaryti dar mes bandome e, veikti, kalbėti pakankamai konkrečiai, bet ne pernelyg, kad jau negalėtume paskui E, numatyti galimybės valstybėms narėms elgtis lankščiai. Tai aišku yra e, jų teisė e, gyvenant savo uždavinius. Tačiau kita mintis, kurią norėjau perteikti, yra ta, kad mes norime užtikrinti testinumą, atsekamumą. Taip pat, kad e, norime e, leisti suprasti, kad abiejose valstybėse narėse atsirado tam tikras e, pagreitis aplinkybėmis ir jeigu norime sukurti pasitikėjimą, tai reikia, kad šio mechanizmo tikslai ir toliau būtų įgyvendinami, nors to mechanizmo ir nebeliktų. Taigi toks yra mūsų tikslas užtikrinant tvarumą, vientisumą. Ačiū. Taip, puiku. Mes jūs paremsime. Manau, kad e, savo diskusijų eigoje mes tikrai patys išmoksime naujų pamokų apie tai, ko reikia valstybėms narėms. Taigi, rytoj 9 val. posėdį tęsime biudžeto kontrolės komiteto valdybos posėdžio ir valdybos narių mes salėje nematome, tačiau noriu priminti, kad mes su tarybos atstovais rytoj svarstysime klausimus susijusius su Olafo priežiūros komitetu. O dabar